tai bus įgyvendinima Europos komisijos iniciatyva. Mūsų kadencijos metu mes norėtume skleisti daugiau informacijos apie šituos bandomosius projektus ir pristatysime juos komisijai. Šiuo metu yra pasiūlyti keturi projektai direktoratuose EAK ir taip pat CNECT aš norėčiau pirmiausia sustatyti IAK direktorato, direktos pavaduotojai Ingrid Riegler. Pirmiausia žodžiai. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė. Uh, Norėčiau padėkoti, kad jūs pakvietėte komisiją pristatyti kai kuriuos bandomosius projektus ir parengiamasias priemonės, kurias mes šiuo metu įgyvendiname. Manyčiau, reikėtų pirmiausia pradėti nuo įvado, parodant, kaip mes vertiname šituos bandomosius projektus ir uh, papildomas priemonės, kurias gauname iš parlamento. Įjungime techniką, kad geriau suprastumėte, kaip vyksta šitas vertinimo projektas, siūlyčiau pažvelgti į pilotinių arba bandomųjų projektų ir papildomų priemonių uh, apibrėžimą pagal finansų reglamentą ir pamatysite, kad tokie bandomieji projektai yra apibrėžiami kaip veiklos, kurios organizuojamos ne pagal teisinius aktus ir tie projektai yra koordinuojami tik tai komisijos. Taigi tai yra pagrindiniai principai vertinant tokius bandomosius projektus ir be to mes vertiname pagal kitus vertinimo kriterijus ir skirstume juos įvairiausias kategorijas ir pagal tas kategorijas visuomet vertinami turime omenyje ir tą apibrėžimą. Žinote, kad bandomieji projektai yra įgyvendinami ne pagal pagrindinius teisės aktus, tačiau uh, mes įvertiname pagrindinės idėjas ir parengimasias priemonės ir turime renkti naujus teisėkuros pasiūlymus jų vertinimui ir gyvendinimui. Jeigu pažvelgtume į vairias įgyvendinimo kategorijas, tai jos yra suskirstytos į A, B, C, D. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai svarbu komisijai vertinant iš parlamento pateiktus bandomuosius projektus, tai pirmiausia, mes vertiname jų teisėdumą, o tai reiškia, kad skirsidami į kategorijas mes vertiname juos ne pagal jų reikšmę. Jeigu jūsų bandomasis projektas yra vertinamas kaip C ar D, nereiškia, kad tai yra blogesnis e, projektas, blogesnė jų idėja. Tiesiog yra e, atliekamas teisinis vertinimas, kad būtų galima priskirti kuriai nors kategorijai. Taigi A kategorijos projektai reiškia, kad bandomasis projektas gali būti įgyvendintas lygiai taip, kaip siūlomas. Taigi A projektas gali būti įgyveninamas taip, kaip siūlo parlamentas. Tačiau šitas projektas neturėtų būti įgyvenimas pagal kitą dabar vykdomą programą arba projektą, taigi pagal dabartinę teisinę bazę. Tas projektas nepatenka į tam tikrą teisinę bazę ir jo neįgyvendina e, joks kitas dabar įgyvenimas projektas arba kokia nors parengiamoji priemonė. Taigi B kategorijos projektas yra tas, kuris tam tikromis sąlygomis gali būti įgyvendinamas, tačiau reikia jį šiek tiek pakoreguoti, kadangi dalis šio projekto uh, gali patekti į dabartinę teisinę bazę ar į tam tikrą darbo programą ir e, kartais tos programos negalima įgyvendinti dėl finansavimo. Taigi šitas projektas gali būti įgyvendinamas, tačiau jis turi būti šiek tiek pakeistas arba komisijai trūksta informacijos tinkamai įvertinti šitą projektą. Jis norėtų gauti daugiau C kategorija. Tas projektas reiškia, kad jis patenka į teisinį pagrindą ir patenka į jau vykdomą bandomąjį projektą ir bandomąją priemonę. Tai reiškia, kad šit tas projektas gali būti įvertinamas pagal dabartinę finansinę programą, kadangi tas projektas yra beveik įgyvendinamas. Ir paskutinė kategorija, tai yra D kategorija, tai yra projektai, dėl kurių įgyvendinimo dėl oficialių priežasčių kyla problemų. kadangi yra aiškiai numatytas naudos gavėjas, o tai yra, tai prieštarauja Europos finansavimo nuostatoms. Kitas dalykas, ar tai būtų, pavyzdžiui, mm, kokios nors mokymo programos kūrimas, tai yra tik tai nacionalinio lygmens projektas, tai yra mainų projektas tarp atskirų vietos bendruomenių. Taigi toks būtų mūsų vertinimo bendras principas. Mielai atsakyčiau į klausimus, jeigu tokių būtų, dėl bendro projektų vertinimo. Kaip pirmininkas sakė, bus pristatomi visi keturi konkretūs projektai. Tačiau pirmiausia, norėčiau paklausti, ar jūs norėtumėt pasiteirauti dėl jūsų jau pateiktų keturių siūlomų projektų. Aš atsakysiu klausimus ir jeigu reikės, aš atsakysiu jums individualiai į jūsų klausimus e, e, dvišalių pagrindų, kadangi tokių projektų yra daugybė ir aš galbūt ne visus klausimus susijusius su jūsų keturiais projektais galėsiu iš karto atsakyti. Danke, Frau Ačiū ponė Rygler. Siūlyčiau išklausyti visų projektų pristatymo, o po to galėsime klausti ir tikėtis atsakymo, kai jūs klausite, prisistatysite ir pasakysite, kam adresuojate klausimą. Dabar kalbės ponas Colt Sokolai iš kultūros direktorato. Jis pristatys Music Moves Europe projektą. Much, uh, hello, good... Dėkoju. Labas rytas visiems. Trumpai norėčiau pristatyti Jums vieną iš tų parengiamųjų veiksmų. Buvo 2016 metais balsavimas parlamente dėl to buvo paskirtas tam tikras biudžetas 4 milijonų eurų, paskui vėliau 3 milijonų eurų biudžetas ir dabar komitetas siūlo tęsti šį projektą 2020 metais e, Music News Europe, nes tai skatina muzikos kultūros plėtojimą Europoje. Tad tie parengiamieji veiksmai yra tie, kurie yra ir toliau pageidaujami, nes tai padeda vystyti tam tikrą sektorių, nes muzikos sektorius ateityje turėtų sulaukti ir paramos pagal paramą kultūriniams projektams. Mums džiugu įgyvendinti šį projektą. Jis ne visai atitinka Creative Europe programą, nes Creative Europe programa yra uh, E, mažiau nukreipta į tam tikrą tikslų sektorių. Ji yra skirta skatinti visiems menams. Tačiau muzika nėra paminėta Creative Europe. Mm, o muzikos sektorius susiduria su specifiniam problemom dėl įvykusios skaitmeninimo, kuris prasidėjo, pavyzdžiui, prieš dešimt metų. Ir tos problemos turi būti sprendžiamos pasitelkiant papildomus veiksmus. Vienas iš tikslų yra geriau suprasti rinką ir pasižiūrėti, kokie mechanizmai būtų geriausi šiam sektoriui e, prižiūrėti. Medininkų judumas yra irgi svarbus dalykas. Mes norime, kad muzikantai taptų atsparesni rinkai ir kad jų judumas būtų geriau užtikrintas. Trečias dalykas. Norėjome išbandyti vairius distribucijos modelius, kad Europos muzika geriau būtų skleidžiama Europos Sąjungoje. Ketvirtas dalykas - kaip Europos muziką e, labiau propaguoti tarptautiniu lygmeniu. Kasgi atsitiko 2018 metais? Buvo pateikti siūlymai ir e, taip pat e, buvo paskelbti konkursai. Vienas iš siūlymų buvo išbandyti inovatyvius projektus E, skirtus platinimui internete ir ne internete. Tai e, turėjo tikslą supažindinti labiau klausytojus su netipinė muzika. E, taip pat tai padeda teikti geresnius e, profesinius mokymus, kai skatinami ne tiek meniniai dalyvių gebėjimai, o labiau verslumo e, gebėjimai. E, eksporto strategija irgi svarbus dalykas. E, mes atlikome e, įmanomumo studiją, taip pat rinkos tendencijų studiją. Mes štai dabar stebime aktyviai rinką, projektai yra įgyvendinami ir mes tikimės, kad 2020 kovą jie bus įgyvendinti, kai dėl distribucijos mes gruodį rengiame sustikimą ir e, norime labiau sudaryti galimybę tiem žmonėms suinteresuotiems susitikti tarpusavyje, užmėgsti kontaktus, juos palaikyti. E, ir kovo mėnesį, kaip jau sakiau, tie prarengiamieji veiksmai turi baigti, kad dėl studijų šių metų pabaigoje turėtų būti darbai užbaigti, tačiau reikės vėliau priežiūros E, siekiant išsiaiškinti, kaip tų studijų rekomendacijos yra gyvendinamos. 2018 biudžetas padvigubėjo, mes nusprendėme įvesti naujų elementų 2018, lyginant su 2018 metais. Tęsim ir toliau mokymus, nes paklausa yra didžiulė tų mokymų. Ir taip pat mes sulaukėme rezultatų susijusių su eksporto strategija. E, paremsime ir gyvendinsime toliau tuos veiksmus, kurie paminėti strategijoje dėl naujų temų. Mes nusprendėme e, apsižiūrėti, ką, kaip geriau bendradarbiauti su tokiom nedidelėm vietom, pažiūrėjau, nedideliais klubais, nes jiems kyla pavojus daugelį šalių, jie tiesiog nyksta akise. Mes norime pasižiūrėti, kaip jums būtų galima padėti atremti ekonominius ir socialinius iššūkius, su kuriais jie susiduria. Mes taip pat norime pateikti naujų siūlymų susijusių su bendra gamyba ir bendra kūryba, kad žmonės suprastų, kad galima kartu kurti, kartu gaminti tam tikrus muzikinius projektus ir taip geriau patekti į rinką. Taip pat norime tęsti meninio švietimo projektus ir norime įgyvendinti studiją dėl iššūkių, su kuriais susiduria muzikos kūrėjai, e, dirbdami savo darbą. Jūs žinote, kad jau kai kas buvo paskelbtas susijusios su šiomis studijomis, kitos dar bus paskelbtos, e, tačiau darbų dar yra. E, kaip visą tai atrodo platesniam kontekste? Tikslas tų parengiamųjų veiksmų yra išbandyti naujų, idėjų efektyvumą, dirbame kartu su valstybėmis narėmis, taryboje yra darbo grupė, kur diskutuojama apie įvairius veiksmus e, susijusios su muzikos sektoriaus poreikis. Taip pat mes prižiūrime ir teisės aktus, jų veikimą, pavyzdžiui, susijusių su intelektinė nusavybė muzikos rytyje. Ir Taip pat palaikome nuolatinį dialogą su paties sektoriaus atstovais, kad galėtume pasižiūrėti, e, su kokiam problemom jie susiduria, kad galėtume juos išklausyti, išgirsti jų poreikius ir paskui, kad galėtume toliau vystyti sektorinį požiūrių į muzikos sektorių Europoje. Ačiū. Dėkuoju ponui Šokolai. Dabar suteiksiu žodį Marisa Fernandės Esteban, sporto mm, direktorato atstovui, atstovai. Įkalbėjęs apie sportą kaip pabėgėlių socialinės integracijos priemonę. Thank you, Chair. Um, dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien kalbėsiu apie e, bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, nes tai yra priemonė labiau integruoti pabėgėlius į mūsų visuomenės. Socialinė įtrauktis yra vienas iš svarbiausių prioritetų ir sportas čia vaidina labai svarbu vaidmenį. Turime specialias programas, kurios padeda įgyvendinti šiuos ir kitus prioritetus. Sportas gali nešti didelį indėlį integruojant migrantus ES. Europoje yra tokių projektų. kuriuos įgyvendina įvairios organizacijos, savivaldybės ir kitos struktūros. Bandoma naudoti šią priemonę, kad pabėgėlius būtų lengviau integruoti. Visą tai vyksta visoje Europos Sąjungoje. Tačiau e, reikia ir e, toliau pasinaudotų Erasmus Plus programa. Ir tuo būdu e, ją pasitelkiant spręsti e, efektyvesnio migrantų integravimo klausimus. Šis prioritetas yra svarbus ir jaučiama buvo, kad yra tokia spraga, kad galima pasiteikti taip pat ir parengiamusius veiksmus bei bandomuosius projektus šiai spragai užpildyti. E, parengimiai veiksmai ir bandomieji projektai turi tikslą e, užmėgsti ryšius tarp įvairių organizacijų, kad šios galėtų keistis geriausią praktiką, e, siekdamos geriau įgyvendinti migrantų integracijos tikslus. Iki 2019 įgyven... finansavo 54 smulkius projektus, 60 tūkstančių eurų buvo panaudota, dabar E, kaip sakyti, svarbiausias tikslas buvo vietos sporto organizacijos, federacijos ir klubai. Galite pamatyti, kad biudžetas reikšmingai išaugo. Ir daugiau organizacijų sulaukė pagalbų. 16 metais pradėjo nuo 0,6 milijonų eurų, 53 projektai sulaukė finansavimo, 17 metais milijonas siekė projektas, 111 e, paraiškų buvo gauta, 19 atrinkta, 18 biudžetas siekia 1,4 milijardus eurų, 96 paraiškos gautos ir atrinkti 24 projektai. Šiemet mes turime 3 milijonų eurų biudžetą, tai yra žymiai didesnį biudžetą. Mes e, e, jį suskirsime dvi dalis. Vienas yra tesinumo užtikrinimas tų sporto organizacijų veiklos, e, kad jos galėtų vystyti veiklas, dalyvauti ilgesniuose projektuose, pavyzdžiui, e, kad būtų galima mokyti mokytojus tų organizacijų, e, kurios integruoja pabėgėlius. Ir naujas elementas yra tas, kad siūloma kurti tinklus ir skleisti šią praktiką kad būtų tarp projektų įvairiose šalise numatyti tam tikri ryšiai. Gavome 70 paraiškų, atrinkome 11 projektų. Čia yra sąrašas tų atrinktų projektų. Mes neseniai tuos rezultatus paskelbėme. Ir čia galite pamatyti tuos projektus, kurių sulaukime iš įvairių valstybių narių. Taip pat Matote, kad kas buvo tie pareiškėjai, kurie sulaukė paramos. Pavyzdžiui, Deutsche Olympische Sportbound, viena iš tų organizacijų, tai yra iš Vokietijos e, organizacija, taip pat iš Italijos nevyriausybinė organizacija gavo paramą, Taekwondo klubas iš Kroatijos, e, nevyriausybinė organizacija Oltalon. Taip pat iš Mursijos mieste Ispanijoje sulaukta paramos futbolo asociacija Maltoje ir atletų lyga Belgijoje. Taip pat gavo paramą ir Bruselė esantis vietinis klubos, Krainimo futbolo klubas. Ir kita nevyriausybinė organizacija, kuri veikia Prancūzijoje, kuri plėtoja sportą tarp pabėgėlių. Tai štai, jūs e, galite pamatyti, kad tos organizacijos atrinktus yra labai įvairios. Tiek norėjau pasakyti. Dėkoju. Danke, Frau Esteban. Ačiū, poniai Esteban. Dabar kalbės Lučija Rekaldė. Medija generalinio direktorato Connect skyriaus vadovė. Jis supažinė su projektu Europos kultūros televizijos laidų subtitravimas visoje Europoje. Ačiū, pirmininkė. Tikuoju, kad suteikė man galimybę pristatyti mums šį bandomąjį projektą ir papildomas priemonės susijusias su subtitrų Europos kultūros televizijos laidų subtitravimu. Šitos e, parengiamosios bandomosios priemonės tikslas tiesiog išbandyti inovacinės technologijas, užtikrinant Europos kultūros turinio subtitravimą, kad būtų galima geriau skleisti ir supažindinti su šiuo turiniu gyventojus. Pagrindinis kriterijus, pagal kurį mes rengėme konkursą, tai buvo trijų, tri, minima, mažiausiai 300 valandų subtitravimui skiriamo turinio sklaida. Arte Europe ir Europa Connected by VPRO dalyvavo šiame projekte. Pirmiausia, buvo įgyvendinamas pirmasis šio projekto etapas nuo 15 metų. Tai buvo kol kas vienintelis pasiūlymas, tačiau 16 metais jau gavome du pasiūlymus iš RTV Pro. 17 metais vėl gavome dvi kandidat, dviejų kandidatų pasiūlymus, 18 vieną, 19 metais VPRO buvo šios priemonės naudos gavėjas. Nuo 19 metų Arte gauna finansavimą pagal kitą programą ir patenka į Europos kultūrinio, televizijos kultūrų programų kontekstą. Taigi šitas projektas buvo įgyvenimas labai sėkmingai ir jisai tęsiamas pagal dabartinę programą. VPRO pasiūlė subtitrus anglų, prancūzų ir ispanų e, e, kalba YouTube kanalu. Vipro dokumentinė medžiaga taip pat buvo transliuojama šiais kanalais. Taip pat norėčiau pasakyti keletą žodžių apie artę e, patyrimą. Artė pasiremė savo žiniomis, teikiant turinį vokiečių ir prancūzų kalbomis, o Europos parlamentas išplėtė savo pasiūlymą, pirmą pateikus e, ispanų ir prancūzų kalbomis, po to pasiūlė įtraukti ir anglų ir ispanų kalbas. Šita subtitravimo nauda yra neginčitina, kadangi šešiomis kalbomis skleidžiant e, europinių kultūros e, turinį, visuomenė gauna prieigą savo kalbą prie šio turinio. Taigi e, šitas turinys yra pasiekiamas ne tik tai Europoje, bet ir visame pasaulyje, kadangi uh, įvairios e, e, įvairūs transliuotojai taip pat ir kitose pasaulio dalyse, pavyzdžiui, JAV e, seka šitą informaciją. Iš tikrųjų, šitas projektas yra vertinamas kaip labai sėkmingas projektas ir todėl mes manome, kad reikėjo organizuoti įvairiausių papildomų vertinimų uh, triukšmo e, renginių, e, abiejų žiniasklaidos e, sesijoje buvo įvertintas šitas projektas. Mes pakvietėme tą progą pasimokyti iš šitos patirties ir kitus žiniasklaidos atstovus ir siūlėme šitą subtitravimo praktiką plėsti pasaulyje. Iš tikrųjų, Subtitrai yra labai naudinga priemonė siekiant skleisti europinės programas kuo plačiau. Be to, subtitravimas pas, pasirodė, kad, parodė, kad šitas modelis yra labai veiksmingas ir Europos finansavimas yra lab, labai pasiteisino. Taip pat labai svarbu uh, E, skleisti šitą e, idėją ir vykdyti atitinkamą informacijos klaidos darbą. Subtitravimas turėtų būti skatinamas, kol pasieks kuo platesnius mūsų visuomenės sluoksnius. Mes su kitais teisėkuros aktų leidėjais taip pat galvojame apie šitos programos plėtimą. Ačiū poniai Rikaldė. O dabar galiausiai kalbės Bruno Volten. Kalbės apie žiniasklaidos raštingumą visiems. Dėkoju pirmininkė. Ir ačiū, kad sudarėte galimybę pateikti uh, žiniasklaidos raštingumo visiems projektą. Tai yra bandomasis projektas, kuris prasidėjo 2016-aisiais ir jo tikslas buvo pagerinti žiniasklaidos, piliečių žiniasklaidos raštingumą visoje Europoje. Mes labiausiai norėjome čia įtraukti socialiai labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupės, mažumas, tos, tos žmonės, kurie gyvena labiau visuomenės e, pakraščiuose. Tikslas e, buvo padidinti piliečių gebėjimą kritiškai vertinti žiniasklaidos turinį. Ir Manau, kad vis, žiniasklaidos raštingumas, visiems gebėjimas teisingai suprasti žiniasklaidą yra vienas iš svarbiau, viena iš svarbiausių priemonių. Man regisi, mes e, labiausiai kalbėjome apie transliavimo, transliuojančią žiniasklaidą. E, vis, e, žiniasklaidos raštingumas visiems yra tas rytis, kai atsižvelgiama į visą eilę dalykų, į piliečių sitraukimą, ypač šioje skaitmeninėje eroje, kai tiek daug turinio yra pateikiama internetu. E, mes e, prašėme teikti pasiūlymus, į kuriuos atsižvelgėme ir e, ta mūsų turima priemonė yra tikrai labai lanksti. Įdom, vienas iš įdomiausių aspektų buvo tai, kad piliečiai nori bendradarbiauti su žiniasklaida. E, mes manėme, kad svarbu dirbti taip pat švietimo srity, pasidomint, kaip tas turinys turėtų būti pateiktas. Ir mes taip pat skirime dėmesio ir pačių piliečių vaidmeniui. Jeigu mes naudomės internetu, kaip mes ten elgiamės, kaip mes dalyjamės informaciją, ką mes darome. Ypač e, kalbant apie naujienų, žinių pateikimą. Ir um, dabar informacija dalyjamasi daug, naujų istorijų vis e, pateikiama. Ir dažnai tos istorijos dėja nebūna tikslios, yra daug dezinformacijos. Kitas svarbus aspektas galbūt ir naujas e, ir skirtas jauniems žmonėms Bet svarbu nepamiršti ir vyresnių piliečių, kai kalbamės su jaunai žmonėmis. Jie prie skaitmeninės eros prisitaikyti geba lengviau, bet sunkiau yra e, suprasti jiems savo pačių veiksmų internete pasiekmes. E, Informacija. Jie turi žinoti, kaip pasitikrinti, turi žinoti, ar jie tai pasitikėti ar ne. Mes pradėjome nuo labai kuklaus biudžeto. Pirmais metais mes e, įkūrėme du projektus, 250 tūkstančių eurų, tiek siekia mūsų pradinis biudžetas. 125 tūkstančiai eurų tiek kainavo kiekvienas iš tų dviejų mūsų pradėtų projektų. Paskui mes e, daugiau projektų vystėme, nes biudžetas išaugo. 500 tūkstančių ir keturi projektai, pavyzdžiui, šiek tiek vėliau, 18 metais, 19 ir 18, 19 taip pat. Žiniasklaidos raštingumo, žiniasklaidos švietimo projektai yra svarbus. Šiemet, e, tiksliau 2017 metais mes e, pradėjome projektus, kurių tikslas buvo išsiaiškinti, kokį poveikį moterims turi e, internete pateikiama informacija kiek moterų tuo domisi ir kaip joms būtų galima padėti. Mes taip pat stengiamės aiškintis, kaip pagerinti žurnalistiką studijuojančių studentų žiniasklaidos raštingumą. Faktų tikrintojai nepriklausomi taip pat, mes manome, nusipelno paramos. Manau, kad tie projektai, kurie buvo įgyvendinti ir kuriuos įgyvendinsime e, po tų parengiamųjų veiksmų, padės tokį sveiką pagrindą turėti būsimiems darbams, ugdant žiniasklaidos raštingumą, ugdant mūsų gebėjimą suprasti tai, ką randame žiniasklaidoje, ką ten skaitome. Ir tos 2020 metų programos tam bus labai svarbios. Galiausiai norėčiau kreiptis į Jūs ir galbūt įsitraukti į kovą balandį vykstančias e, žiniasklaidos ir e, raštingumo savaitės. Mes Zagrebe rengiame tokį dalyką ir turime visą eilę projektų, kurie vyks remiantis būtent šiuo siūlymu. Dėkoju. Danke, Frau Walton. Ačiū poniai Walton už jos pristatymą. Gerbiamus kolegės, gerbiami kolegos. Dabar galite teikti klausimus. Turite vieną minutę klausti, tačiau klausimą adresuokite konkrečiam asmeniui. Iš karto bus atsakoma į jūsų klausimą ir pradėkime nuo Luis Devesa. Muchas gracias, señor presidente. Yo diría... Dėkui. Aš norėčiau poniai Ryglę užduoti klausimą. Dėkoju Jums už pasisakymą, dar norėčiau pasakyti, kad vis tik nusivyliau jūsų juo, nes tie kriterijai nėra nieko paremti. Man atrodo, kad jūs turite e, tam tikrą darbo tvarkį, tai yra akivaizdu ir tada išrenkate kažkokius tai e, projektus, kurie tiktų į tą e, darbo tvarkę. Mums reikėtų pasižiūrėti, kaip formaliai visą tai pagrysti. Mm, buvo atmesti kai kurie e, kai kurie projektai, nes jie nes nedėra su biudžetinė linija. Taip pat jūs mm, laikėte, kad D projektas, klasifikuotinas kaip D, yra vienas, bet tai neįeina į jūsų kompetenciją. Man atrodo, kad reikėtų su parlamentu ir su taryba e, siekti posėdžių, bet kaipgi galima e, tą daryti. Jūs taip pat sakėte, kad e, komisija turi pademonstruoti um, um, tam tikrą poziciją, bet jūs negalite imti, e, parlamentarų laikyti kvailiais. Reikėtų prašau pabaigti, ponus parlamentarė, jūs neturite kompetencijų, kad siūlytumėte mums tokias programas. Aš norėčiau, kad paaiškintumėte viską išsameu. Pone Rigler, jums žodis. Yes, you Ačiū už klausimą. Pakartosiu tai, ką sakiau anksčiau pasakydama, kad mes nevertiname šitų projektų pagal turinį. Mes tiesiog vertame pagal teisinius kriterijus. Tiesiog mes teisiškai vertiname, siekdami nustatyti, ar galima šitą projektą finansuoti, ar jau jis yra finansuotinas jau pagal vykstančią programą arba įgyvendinamą projektą. O kiti dalykai, kuriuos jūs paminėjote dėl D kategorijos. Visą tai yra daroma atsižvelgiant į teisinės rekomendacijas, kuriomis vadovaujantis tie projektai, kurie negali būti finansuojami, turi būti priskiriami D kategorijai, kadangi be finansavimo jie negali būti įgyvendinami. Dėl šitų programų rengimo, kadangi švietimo srityje mes neturime jokių įgaliojimų, jūs nesupratote mano klausimo. Vienas dalykas yra siūlyti tam tikrą kurikulum, kitas dalykas įgyvendinti yra aiškiai pasakyta, kad valstybės narės atsakingos už mokymo turinį pagal tam tikrą mokymo programą. Ir ES lygmenių negalima sukurti kokios nors mokymo programos ir primesti ją jos mokymo įstaigai. Gerbiamas komiteto nary, yra galimybė pateikti išsamų klausimą raštu ir tikėtis atsakymo. Turėkite omenyje, kad kiti kolegos taip pat laukia galimybės klausti. Pone Bunting, turiu teisę paklausti. Nerandu mikrofono. Taip pat norėčiau paklausti apie du pasiūlytus projektus. Nekalbu apie tai, ar juos reikėtų priimti ar nepriimti, tačiau aš abejoju dėl to, kad tie yra projektai susiję su moks, mokslo ir švietimu. Vienas iš projektų yra skirtas uh, merginų, mergaičių švietimui. Todėl labai svarbu pasakyti, kad mokslas ir tyrimai yra mūsų kultūros komiteto kažkokioje kertėje. Ar šitie projektai patenka į kitas finansavimo pro programas? niekas niekada nepasiūlė nieko, kas yra susijęs su moksliniu, mokslu ir švietimu. Visada sakoma, kad tai patenka į Horizontas 2020, patenka į Erasmus programą. Ar jūs nemanote, kad ši žmonių grupė galėtų pasiūlyti ką nors mokslui ir susijęti tai su švietimu, kad atsirastų tam tikra švietimo kryptis mokslo terpėje ir jinai patektų į Erasmus programos finansavimo kontekstą. Ko gero, ne, nu, bet vis dėlto norėčiau sulaukti jūsų komentaro. Ačiū už klausimą. Puikiai suprantu, kad tie bandomieji projektai ir šitos parengiamosios priemonės, kurias siūlo parlamentas, yra labai naudingos. Tačiau kartais labai sunku pasakyti komisijai, kad mes negalime finansuoti tų projektų, kadangi jie patenka į įgyvendamas uh, programas. Tiesiog aš minėjau, kad yra teisinė tokių bandomųjų projektų apibrieštis pagal veikiančius reglamentus, pagal galiojančias taisyklės. Tiesiog mes negalime išeiti už tų apibrieščių ribų. Šitoma, tie projektai galėtų būti e, teikiami iš apačios tam tikra institucija, organizacija galėtų teikti tokį projektą ir siekti finansavimo iš konkrečios programos. Tokį projektą mes negalime priskirti C kategorijai, kadangi tas projektas negali lės būti niekada finansuojamas, kadangi tokie projektai turi būti teikiami, taip sakant, iš apačios, kaip ir visi projektai. Taigi patvirtinkinkite, kad nėra jokios e, priežasties teikti tokius projektus mums susijusius su mokslu ir švietimu. Iš tikrųjų, negalima taip teikti, kadangi viskas priklauso nuo konkretaus projekto. Tiesiog aš patarčiau jums ir jūsų kolegoms, turintiems kokiu nors projektinių idėjų, išsiaiškinti, ar tie projektai patektų į mano paminėtą teisinę bazę, tiesiog pasiteiraukite mūsų, paklauskite, ar yra kokiu nors sąsajų, kad šitas projektas patektų į A arba B kategoriją, kurios kategorijos projektai gali dalinai patekti į mūsų finansuojamų projektų kategoriją. Pana Zoltrova dabar klaus. Ja e, navazuoju. Labai ačiū už suteiktą žodį. Išklausiau, kas čia buvo sakyta. Turiu tam tikros patirties su šio tokio pobūdžio projektais. Ji gera, aš suprantu, kad kolegos bando išsiaiškinti, kokia iš tikrųjų ši sistema yra, kuria remiasi komisija. Taigi tiems keturiems projektams, kuriuos dabar mato, matėme, Man atrodo, kad tai yra to, tokie projektai, kurie papildo egzistuojančią programą, tačiau tam nėra numatyta papildomo finansavimo. Aš taip pat vertinčiau e, mokslinę informaciją, tai galėtų papildyti Erasmusą, Jeigu kartais išeitų taip, kad kai kurie projektai negali būti finansuojami pagal Erasmusą, tai tada galima būtų čia surasti atitinkamą nišą. Tam tikri miestai, tam tikri regionai būna su, e, sidūrę su integracijos problema, ar tai būtų migrantai, ar tai būtų jaunimas, ar kitos grupės tai bet kokiu atveju tada reikalinga tam tikra parama. Todėl manau, kad tokiuose projektuose dalyvauti yra naudinga. Manau, kad e, tikrai galima turėti teisę e, į finansavimą tokiais atvejais. Aš manau, kad projektas yra geras, tik norėčiau dar paklausti, ką jūs galėjote patik, patvirtinti, ką turėjote atmesti. Iš vis įdomu, kaip viskas vyksta. Manau, kad tas klausimas buvo skirtas Esteban. Yes, uh, thank you, um, thank... Dėkuoju už Jūsų klausimą. Erasmus Plus programos vienas iš tikslų yra finansuoti projektus, kuriais yra siekiama integruoti gyventojų grupės e, nustumtas į atskirtį. Pavyzdžiui, pabėgėliai yra sudėtingoje situacijoje dažniausiai ir e, šiais projektais yra siekiame integruoti juos į visuomenę sporto pagalbą, kadangi sportui nereikia vaikams e, kalbos, bendros kalbos, tiesiog nereikiama, nereikia papildomų kalbos įgūdžių ir taip pat e, šita priemonė, sportas priemonė yra labai veiksminga e, siekiant pabėgėlių integracijos. Aš jau kalbėjau, kad pastaraisiais metais paraiškų skaičius nuolat didėjo, kadangi sportas tampa vis populiaresnis Ir kai mes gauname tas paraiškas, žinome, atliekame jų vertinimą, tai daro atitinkamas komitetas, įvertiname pagal tam tikrus kriterijus e, paraiškos kokybę. Kartais yra labai sunku tai padaryti, atrinkti projektus, kadangi dažnai jie būna labai geros kokybės ir mes turime išsitekti savo biudžeto E, lėšose, todėl mes deriname e, savo veiksmus atrankos komitete, bet viską, visas ribas nubrėžia mūsų biudžetas. Ačiū poniai Esteban. Dabar klaus kita kolegė. Kamervert. Iš tikrųjų dėkuoju Jums už informaciją. Visą tai rodo, kaip yra svarbu išbandyti tuos bandomosius projektus ir mm, parengiamasias priemonės ir įsitikinus, kad visą tai yra naudinga tuos, protestu, tu, tuos projektus pratesti. Aš manau, kad ateityje taip ir vyks. Žinoma, bandomųjų projektų atranka yra labai sudėtinga procedūra, todėl reikalingi kuo objektyvesni kriterijai, prie kurių būtų galima prisirišti. Tačiau puikiai suprantu ir kolegas, kurie mano, kad kartais šitie kriterijai nėra tokie aiškus, e, dėl kurių projektai yra atmetinėjami, todėl ateityje galbūt reikėtų labiau pagrysti kodėl vienas ar kitas projektas patenka į A arba D kategoriją. Tai būtų visiškai naudinga. Dėkuoju už pasiūlymą tiesiog susisiekti su komisijos atstovais prieš rengiant ir teikiant pilotinį projektą, kad jisai būtų kaip toks priimtas. Jūs kalbėjote apie europinę papildomą vertę arba naudą, tai labai svarbus aspektas, tačiau tie atrinktieji projektai dažniausiai yra nacionaliniai arba skirti vietos bendruomenėms, kaip čia užčiuopti tą europinę papildomą naudą. Integracija, žinoma, yra svarbus dalykas integruojant pabėgėlius, tačiau integracija yra daug daugiau, kadangi sportas galėtų padėti ir integruoti socialiai nedėkingoje situacijoje esančius žmonės. Pane Rygla, galbūt pirmiausia po to Esteban. Ja, äh, Ačiū už klausimą. Kai mes vertiname bandomąjį projektą, turime dirbti nuosekliai ir taikyti vienodus kriterijus įvertindami visus mm, projektus. Tai yra teisinis vertinimas, o ne turinio vertinimas. Žinoma, bet aš puikiai suprantu jūsų mintį, kad e, reikėtų galbūt labiau paaiškinti, kodėl konkretus projektas arba paraiška pateko į tam tikrą kategoriją, pateikiant argumentus, iš kurių paaiškėtų, kad mes atlikome nuoseklų bandomojo projekto vertinimą ir taikėme visiškai vienodus nuoseklius kriterijus. You question, Ačiū Kamerdave už Jūsų klausimą. Kaip užtikrinti, kad projektu būtų pasiekiama europinė vertė, papildoma vertė? Aš kalbėjau apie darbą tinkluose ir e, projektų vertinimą. Iš tikrųjų yra daugybė visokiausių projektų, kuriuos teikia įvairiausios organizacijos. Ta papildoma nauda reiškia, kad reikia išryškinti tuos geriausius uh, projektų siūlymus ir sukurti, e, siekti, kad tais projektais būtų sukurti tam tikri tinklai, tam tikros sąsajos, tam tikros jungtys. Taigi per pastarosius metus mes sukūrėme tam tikrą integracijos bendruomenę, sporto integracijos bendruomenę ir dabar mes išryškiname sporto vaidmenį integruojant pabėgėlius. Iš tikrųjų, futbolas gali integruoti apskritai e, socialinės grupas, tačiau tie, kurie pirmą kartą patenka į tam tikrą erdvę, į tam tikrą teritoriją, iš tikrųjų sportas yra labai svarbi priemonė, pavyzdžiui, vaikai Jie gali sportuoti, kartu mokytis, pavyzdžiui, kokio nors krainimo bendruomenėje, e, mokasi, mokosi kalbų taip pat ir vaikai patys tampa kuratoriais vieni kitiems, tiesiog jie tampa treneriais ir iš tikrųjų tai yra išryškinama mūsų projektuose, kadangi tai yra ilgesnės perspektyvos projektai ir atneša tokios apčiomėpemesnės naudos. Pone Jambur. E, Dėkoju. Labą dieną visiems. Aš, ponė Esteban, norėjau užduoti klausimą, ar tai prates anksčiau užduotą klausimą. Be abejo, sportas yra puikus integracijos elementas, nes tai padeda perduoti Europos kultūros e, vertybės. Gal galėtumėt pasakyti, ar tose asociacijose, tų visų projektų atveju e, yra įsitraukę piliečių, kurie yra ES piliečiai, ne pabėgėliai. Ar galima sakyti, kad tie projektai užtikrina socialinį mišrumą tam tikrą. Tai yra vienas taip pat, dar vienas svarbus elementas yra lyčių lygybė. Jūs daugeliu atveju minėjote futbolą kaip svarbų projektą. Ar moterų yra tuose projektuose, pavyzdžiui, kad ir futbolo projektuose, ar kituose, ar siekiama, kad tai būtų? Ah, euh, Ačiū už jūsų klausimą. Jūs norite paklausti, kiek nepabėgėlių dalyvauja tuose projektuose. Teisingai turbūt supratau jūsų klausimą. Mes pirmiausia, siekis buvo pabėgėlių e, integracija, todėl jiems buvo labiausiai skirti tie projektai. Erasmus Plus projektai prasidės šią savaitę. Ten yra platesnių iniciatyvų, tokių kaip migrantų ir nemigrantų, bet, pavyzdžiui, nepasiturinčių įtraukimas į projektus. Bet mūsų aptarimų projektų atveju labiausiai yra e, dėmesys skiriamas pabėgėliams. Tai yra to tipo projektai, kuriuos pasirinkome finansuoti. Antras klausimas - socialinio mišrumo užtikrinimas. Nelabai suprantu jūsų klausimą. Tai yra proje, tie projektai, kurie skirti pabėgėliams. kurie, aišku, futbolą, pažiūrėjau, žais su kvartaluose gyvenančiais žmonėmis. Tuose projektuose be abejo nebūna taip, kad, pabėg... kad tik pabėgėliai žaistų vienoje ir kitoje komandoje. Ne, tuo būdu socialinis mišrumas yra užtikrinamas. Ir pavyzdžiui, jiems, tiems pabėgėlių vaikams tai yra puikia proga e, pabendrauti su kitais vaikais, kurie gyvena šalyje, mieste, kurie nėra pabėgėliai. E, taip pat yra, kaip jau sakėme, vaikų, kurie atvyksta nelydinimi. Ir aš galėčiau pasakyti, kad jiems tai yra puikia kontakto galimybė. E, lygybės skatinimas tarp žmonių, taip, tai yra vienas iš mūsų tikslų. Yra E, tokių projektų, kuriuos aš jau minėjau, pažiūrėjau, Krainemo futbolo klubas. Taip pat ten yra ir moterų komanda, kur žaidžia ir pabėgėlės moteris, ir nepabėgėlės. Bet yra ir kitų projektų, kurie nėra susiję su uh, futbolu, pavyzdžiui, lengvosios atletikos projektai, kur moterų yra daugiau. Tai štai. Tai irgi yra, aišku, vienas iš kriterijų padedančių geriau įvertinti projektus. Ačiū. Danke, Frau Esteban. Ich habe mich als letzten noch auf die Liste gesetzt. Und... Aš pats paprašiau žodžio ir prisijungsiu prie Kamar Evert. Mes taip pat susidūrėme su paraiškomis teikti bandomuosius projektus ir supratome, kad šitas e, e, parlamentarų informavimas galėtų būti geresnis, kai yra vertinami projektai. Kartais kai kurie dalykai yra, nėra tokie aktualūs ir todėl keičiantis informaciją su vertintojais, uh, būtų galima kai ką papildomai išsiaiškinti. Labai svarbu tinkamai įvertinti projektus. Puikiai suprantame, kad e, niekas nėra uh, neklystantis. Todėl ateityje galbūt reikėtų labiau bendradarbiauti su paraiškos teikėjais ir tada galbūt sumažėtų tuo, tuo nepasitikėjimo, nepatiklumo, netgi tuo atveju, jeigu būtų pasikeista informacija susitikus arba susisiekus vieną kitą kartą. Ir tuomet būtų labiau suprasta, kokiais kriterijais vadovaujasi komisija, kadangi parlamentarai turi um, atsiskaityti prieš savo rinkėjus. Todėl būtų labai naudinga paieškoti galimybių ateityje vertinimo etape susisiekti. Ačiū už klausimą. Pakartosiu tai, ką aš atsakiau poniai Kamar Evert. Komisija visada nusiteikusi iki paraiškų teikimo galutinės datos susisiekti su paraiškos teikėjais ir išsiaiškinti, ar šitas projektas patenka į kokį nors teisinį uh, Mm, teisės dokumentą ir kokios galimybės tam projektui patekti į vieną kitą kategoriją ir kuris projektas galėtų būti vertintas kaip A, B ar C. Pastaraisiais metais, nepraėjusiais ir nepra, už, ne, užpraėjusiais metais mes organizuodavome tokius informacinius seminarus asistentams, parlamento darbuotojams prieš teikiant tokių projektų paraiškas ir mes jiems paaiškindame, kokie yra vertinimo kriterijai, kokios kategorijos yra numatytos ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį, siekiant, kad toksai bandomasis projektas būtų patvirtintas. Jeigu pageidaujate, būtų galime grįžti prie tos tradicijos, kuri kažkodėl nutrūko prieš porą ar trejatą metų. Taigi mes galėtume tokius informacinius seminarus vėl organizuoti prieš paraiškų teikimo pasibaigimo laiką ir paaiškinti dar kartą vertinimo kriterijus. Komisijos e, atstovai galbūt ne visi yra kompetitingi atsakyti į visus konkretus klausimus. Dar kartą pakartosiu, kad vertindami projektus mes net, netaikome turinio vertinimo kriterijų, tačiau mes tiesiog teisiškai patikriname, ar tas projektas nesutampa su programa, ar nepatenka į kitą finansavimo eilutę ir taip toliau. Aš maniau, kad aš paskutinis klausiu, bet pasirodo, kad dar du kolegos nori klausti. Pone Melbardė klaus dabar. Uh, much, uh, Ačiū, pirmininkė. Uh, sekretoriatas neužfiksau šio kurį laiką, žodžio prašiau, turiu keletą klausimų. Pirmiausia, ačiū kad buvo para, pabrėžta tų bandomųjų projektų idėja ir išaiškintas mechanizmas. Aš esu naujai išrinkta Europos parlamento narė ir aišku, mums yra svarbu suprasti, kaip tie visi mechanizmai veikia. Turiu techninį klausimą. Ar jūs naujiem, nu, naujai išrinkims Europos parlamento nariams esate numatę kažkokius pradinius mokymus? Ir dabar darbų tvarkaraštis. Um, biudžeto planavimui. Mums yra aktualu. Turiu du klausimus susijusius su bandomaisiais projektais. Pirmasis projektas Music Goes Europe. E, tai yra puikus projektas. Jis yra didelės strateginės svarbos projektas visai ekosistemai Na, aišku, švietimo klausimai yra labai svarbus taip pat. Norėčiau paklausti, ar muzikos mokyklos projektuose vaidina kokį nors vaidmenį. Kitas klausimas būtų susijęs su e, žiniasklaidos raštingumu arba gebėjimu suprasti žiniasklaidą. E, norėčiau išgirsti daugiau apie pasiektus rezultatus, įtraukiant suaugusius į tuos projektus. Tai yra, aišku, didelis iššūkis, kaip suaugusius žmonės įtraukti, kurie e, nebėra formaliajame tam ugdymo procese. Jūs turite galbūt geros praktikos, kurią galėtumėt rekomenduoti. Ačiū, ponia Melbardė. Mes klausimą jūsų perdodame mūsų svečiams. Kviečiu visus klausti trumpai. Ir taip pat ir atsakymo laukiam trumpo, nes laiko neturime labai daug. Na taip, kai dėl e, tų įvadinių mokymų naujams parlamento nariams, tai taip mes esame pasiruošę tokius mokymus suteikti. Tvarkaraštis yra susijęs su biudžeto procedūra. Aš manau, kad gegužės mėnesį yra projektų pateikimo galutinis laikas. Birželį dar jie, nežinau, ar bus galimi teikti. Aš manau, kad parlamentas jau birželį, e, tiksliau, e, tuo, tą bazinę informaciją Europos parlamento nariams suteikia pats Europos parlamentas. kai dėl žiniasklaidos raštingumo. Ir ačiū už jūsų klausimą. E, jūs klausėte apie suaugusius asmenys. Aš galiu pasakyti apie savo patirtį iš dalyvavimo šiame projekte. Labai svarbus elementas yra tas įsitraukimas. Ir tai yra vienas iš tokių įdomesnių aspektų kaip bendradarbiavimas tarp žiniasklaidos ir raštingumo organizacijų ir knygynų e, ir, ir bibliotekų, nes tos, tos bibliotekos suteikia e, galimybę bendra, e, suteikia mokytojus, tiksliau, kurie yra kompetentingi, kurie gali diskutuoti su jau suaugusiais žmonėmis. Be abejo, tų organizacijų yra daug ir Man atrodo, tai yra geriausias būdas įtraukti suaugusius asmenys. Na, o žiniasklaidos raštingumas visiems, aišku, yra svarbus dalykas. Labai svarbu, kad žmonės žinotų, kaip su naujais iššūkiais tvarkytis. Ačiū. Danke, Frau Orden. Frau Rikalde, möchten Sie auch noch? Ah, ja. Herr Schukunde. Yeah. Thank you very much for your question, Mr. M Ms. Melbourne, and your appreciation. On... Ačiū Music Moves Europe projektas labai įdomus. E, mokymo e, kursas yra atviras visoms asociacijoms formalaus ir neformalaus mokymo atstovams. Dankin nun. Dėkoju. Ar yra dar norinčių pasakyti taip, ponia Frankovskai, paskui tęsime darbus. Norėčiau padėkoti už tokią detalę informaciją, kurią čia pateikėte ir aš norėčiau kad papasakotumėte apie Arte projektą bei subtitrus, kadangi tai yra programa, kuri baigsis kitais metais, labai didelės sėkmės susilaukusi. Norėčiau paklausti, ar e, kūrybinės Europos rėmose toliau galvojate tęsti tokią programą? Ir jeigu taip, tai kaip tada į tą naują e, sprendimą viskas įsipaišo, tą naują sprendimą susijusiu su naujų programų sudarimu. You In... Ačiū už klausimą. Be abejo, mes irgi manome, kad tai yra labai sėkmingas projektas. Ir mes mm, nekeičiame arklių brastoje, taip sakant, jeigu kažkas gerai veikia, nėra prasmės ką nors keisti. Mes netgi manome, kad yra galbūt potencialas tą projektą plėtoti toliau. Tad mes stengiamės išlaikyti esminius aspektus to projekto ir mums net galbūt pavyks gauti papildomą finansavimą. Ir jeigu, aišku, būtų planų ar būtų projektų keisti, ką nors, sakyčiau, ne, tęsti taip, nes projektas tikrai sėkmingas. Dankeschön, ich möchte jetzt diesen Punkt beschließen. Dėkuoju. Dabar Baigsime nagrinėti šį darbo atvarkės klausimą. Noriu padėkoti mūsų svečiams. Jūs turbūt nesunkiai supratote, kad ta tema mums yra svarbi, mums rūpi ir aš manau, kad po to pasikeitimo nuomonėmis, kuris įvyko šiandien, mes ir toliau ryšius palaikysime, tie kontaktai plėtosis, taps stipresni ir manau, čia galiu kalbėti visų kolegų vardu. Ir dabar su jumis atsisveikinu ir tikiuosi, kad netrukus ir vėl pasimatysime. Gerbėmi kolegos, tęsime darbą, aptarėme kitą darbotvės klausimą, o jame diskusijas su Europos jaunimo forumo atstovais. Bent kartą per metus mūsų komitetas keičiasi nuomonėmis su jaunaisiais europiečiais, išklausime jų minčių, abejonių ir konkrečių pasiūlymų, kaip gerinti mūsų politinius sprendimus ir kaip įtraukti jaunų žmonių interesus, kaip atspindėti juos ES politikoje. Šiandien atvyko jaunimo forumo atstovai į mūsų posėdį, tai yra Andrėja Kasamenti ir Judit Lantai. Šitas diskusija vyksta labai tinkamu laiku, kadangi dabar taryba, komisija ir parlamentas aptarė daugiametę finansinę programą. Mes puikiai žinome, kad Erasmus Plus ir Europos solidarumo korpusas yra skirti jaunų žmonių rengmė, rengmėms. Todėl šitas pirmasis nuomonės, nuomonių pasikeitimas yra labai svarbus, tuo labiau, kad ką tik išklausėme ir naujųjų komisarų pasisakymus. Labai svarbu iš jaunimo forumo atstovų sužinoti, ką jie mano apie kultūros finansavimo programas ir kokius politinius prioritetus jauni žmonės mato mūsų kadencijos laikotarpiu. Aš suteikiu jauniems kolegoms e, pasisakymams iki 15 minučių, o po to perėsime prie klausimų ir atsakymų. Dėkuoju. Gerbimas pirmininkė, parlamento nariai, kolegos ir bičiuliai, norėčiau padėkoti Jums už šito dialogo suorganizavimą ir už tai, kad Jūs sutelkėte dėmesį į mus, jaunas žmonės. Uh, Mes su kultūros komitetu seniai bendradarbiavame, mes jaunimo forumo atstovai. Džiaugiamės, kad jūsų komitetas nori tęsti bendradarbiavimą su mumis ir siekti gerinti jaunų žmonių gyvenimą. Tačiau prieš tai aš norėčiau prisistatyti, aš esu Andrėja, aš esu Europos jaunimo forumo e, narys, aš esu vienas iš 11 savanorių, kurie vadovauja šiai organizacijai Judith e, Eva Igma ir Judith Lantai taip pat dirba mūsų valdyboje. Mes esame pasiruošę atsakyti vėliau į jūsų klausimus diskusijos metu. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad mums didžiulė darbė dalyvauti šiame posėdėje ir dėkoju už šią galimybę. Prieš diskusiją norėčiau pristatyti mūsų forumą, mūsų darbą ir iššūkis tenkančius jauniems žmonėms dabar šiuo metu ir kaip mes galėtumėme kartu bandyti įveikti šiuos iššūkius. Taigi pradedu savo prezentaciją. Kas yra Europos jaunimo forumas? Tai yra nepriklausoma demokratinė jaunimo platforma. Jauni žmonės vadovauja šiai organizacijai ir mūsų generalinė asamblėje taip pat susideda iš jaunų mūsų narių organizacijų atstovų. Yra nacionalinės jaunimo tarybos iš įvairiausių valstybių. Kiekvienos valstybės taryba yra mūsų jaunimo forumo narė. Mes dirbame siekdami įgalinti jaunus žmonės, kad jie galėtų aktyviai veikti visuomenėse ir kad jie kartu galėtų gerinti savo gyvenimas Iš tikrųjų mes atstovaujame jauniems žmonėms, jaunoms organizacijoms. Kas yra mūsų organizacijos narės? Yra stoginės organizacijos vietos lygmens, nacionalinio lygmens organizacijos yra kuriami atitinkami tinklai, per kuriuos pasiekėme milijonus jaunų žmonių. Mūsų nariai atstovauja įvairiems, įvairias jaunimo organizacijas, tiesiog e, LGBTQI plus jaunimo e, kaimo vietovių jaunimo organizacijos, nacionalinės mažumos, muslum, musulmonų, taip pat e, Romų bendruomenių organizacijos dirba mūsų tinkle dirbame neoficialiai, ne, ne, ne, ne viešia, viešo švietimo srityje, klimato kaitos, užimtumo klausimais, vystimosi klausimais ir taip toliau. Europos jaunimo forumas yra auganti organizacija, augame, kadangi ir jaunimo sektorius Europoje plečiasi, jauni žmonės vis labiau domisi galimybėmis dalyvauti jaunimo organizacijų veikloje. Pavyzdžiui, euro barometro duomenimis nuo šių metų rodo, kad nuo šių metų balandžio mėnesį 75 procentais padidėjo tų skaičių, kurie vis labai afrikiečius, kurie įsitraukia vis labiau į įvairių organizacijų veiklą. Ta, tas aktyvumas reiškia, kad didėja mūsų veiklos apimtis ir didėja taip pat uh, veiklos apriepties, veiklos skirtos jaunimui ir jaunimo organizacijoms. Atsiranda daugiau galimybių jauniems žmonėms pasisakyti savo nuomonę priimant sprendimus. Vis daugiau Europos jaunų žmonių eina balsuoti. Pavyzdžiui, pastaruosiuose parlamento rinkimuose šiais metais Statistika rodo, kad 18-24 tai metų amžiaus e, gyventojai labiau domisi rinkimais nuo 28 procentų 14 metais aktyvumas padidėjo šiais metais iki 42 procentų iš tikrųjų jauni žmonės nulėmė pastarųjų metų Europos parlamento rinkimų rezultatus. Tačiau jauni žmonės nėra pakankamai atstovaujami sprendimų prieimimo politinėse struktūrose ir todėl jaunimo organizacijos siekia atverti galimybės jauniems žmonėms dalyvauti sprendimų prieimimo procesuose. Europos parlamento rinkimuose padidėjęs jaunų rinkėjų procentas susijęs su tuo, kad jaunimo organizacijos visoje Europoje sutelkė dėmesį į Europos parlamento rinkimus. Europos jaunimo forumas e, įvykdė rinkiminę kampaniją, kurią pavadino Pokyčiai ateina ir mes įvairiausiose Europos miestuose kalbėjome su gyventojais apie e, dalyvavimo rinkimuose svarbą ir taip toliau. Mūsų darbas nesustojo pasibaigus rinkimams, mes tęsėme savo veiklą ir po rinkimų mes bendradarbiavome ir toliau su jumis, ypač tais, kuriems rūpi jaunimas, e, sukūrėme jaunimo ir parlamentarų bendradarbiavimo grupės ir sukūrėme įvairias jaunimo grupės, pogrupius, siekdami parodyti, kad jaunimo klausimai yra, turi būti svarbus kiekviename parlamento komitete. Tiek apie mūsų veiklą. Pakalbėsiu trumpai apie jaunimui tenkančius iššūkius, iššūkius pastaruoju metu. Jeigu paklausite jaunų žmonių, su kokiais iššūkiais jie susiduria, tai jie atsakys, kad yra sritys, kuriuose politikai turėtų imtis veiksmų, kurie labiau užtikrintų jaunimo teises ir pagerintų jaunimo gyvenimo kokybę. Pavyzdžiui, galvojant apie klimato kaitos krizę, jaunimas mano, kad šioje srityje reikia imtis tvarių, nuoseklių veiksmų ES institucijose, nacionalinių vyriausybių iniciatyva ir ateity kurti klestinčią visuomenę. Žmogaus teisės jaunimo manimų taip pat yra pažeidžiamos. Jaunimas kalba apie jaunimo teises ir nurodo, kad yra tam tikrų kliūčių naudoti savo teisėmis. Pavyzdžiui, jauni žmonės siekia, kad galėtų be išlygų naudoti savo žmogaus teisėmis, piliečių teisėmis, socialinėmis socialinėmis ir visuomeninėmis teisėmis. Taip pat gyvenimo erdvės siaurėjimas yra nurodomas kaip problema. Jaunimo organizacijos yra aktyvios, tačiau joms nepakankama nacionalinio, nepakanka nacionalinio finansavimo, e, jos, jų veikla varžoma E, tam tikrų įstatymų ir neleidžia jaunimui užsimti tam tikrą veiklą, pavyzdžiui, LGTBI plus e, veikla, e, veikti žmogaus teisų apsaugos rytyje, padėti įveikti demografinius pokyčius, kadangi gyventojai sensta, o jaunimas neturi pakankamai teisių, ypač socialinės įtraukties e, srityje, taip pat patenka į socialinę atskirtį. Skaitmeninimas e, apima visas mūsų gyvenimo sritis ir dėl tos priežasties kyla įvairiausių problemų bei iššūkių kaip mes siekiame įveikinėti šiuos iššūkius. Paminėsiu tik tai keletą programų arba iniciatyvų. Jo fest e, organizuojamas renginys kas dviejį metai Europos jaunimo renginio kontekste Strasbūrė, tai yra didžiulis jaunimo festivalis, kur, į kurį kviečiami ES institucijų atstovai, politikai ir dešimtis tūkstančių jaunų žmonių atvyksta į Strasbūrą, vyksta diskusijos apie iššūkius, kurie tenka jaunų žmonių gyvenime. Kitais metais, gegužės mėnesį, įvyks kitas renginys. Europos jaunimo sostinė yra kitas renginys, kuriame yra numatyta padėti gerinti gyvenimą, jaunimo gyvenimą miestuose. Kitais metais tai bus Prancūzijoje rengiamas renginys, taip pat jaunimo pažangos indekso programa pagal kurią bandoma politiką įvertinti tam tikrais objektyviais kriterijais, kurie leidžia pagerinti jaunimo gyvenimą ekonominiais rodikliais. Pakomentuosiu šitą programą išsameu, jei pageidausite. Kas dabar aktualu mums? su kultūros komitetu mes bendradarbiaujame. Dėkojame, žinoma, už šitą bendradarbiavimo dvasę, derintis dėl Erasmus Plus programos, dėl Discover EU programos, su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais mes palaikome ryšį. Ir organizuodami kitus renginius, JoFest, Fest, ir e, kitais atvejais mes esame pasirengę padėti jums jūsų veikloje. Visos šitos programos yra labai svarbios jaunimui. Todėl akivaizdu, kad šitos programos yra geriausiai veikiančios jaunimui skirtos programos. Jaunimo forumas ypatinga dėmesį skiria būtent šių programų įgyvendinimui. Jau nekartą minėjome, kokie svarbiausi Erasmus Plus ir Europos solidarumo korpuso programų elementai. Grįžtant prie Europos solidarumo korpuso, reikėtų priminti, kad mes prašėme dešimt kartų didesnio biudžeto ir dėkojame, kad parlamentas padėjo mums patrigubinti biudžeto lėšas, kad kuo daugiau jaunų žmonių patektų į šitos programos finansavimo apreptis, kad šita programa būtų atvira visiems ir mes pritarėme parlamento pozicijai, kad šita programa užtikrintų kuo platesnę apriptį ir kad e, jaunimo visuomenė galėtų dalyvauti šioje programoje. Labai svarbus yra mokymosi aspektas, kad jaunimo organizacijos suprastų, kad jos pačios gali padėti jauniems žmonėms mokymosi procesų įgyvendinimo metu. Tai yra labai svarbu galvojant apie finansavimą. Europos solidarumo korpusas yra labai svarbi programa, kadangi jį užtikrina e, mm, stažuočių prieinamumą. Taigi labai svarbi ir savanorystė ne pelno siekiančiose organizacijose Labai svarbu, kad šitos programos būtų susijėtos su ES jaunimo strategijos įgyvendinimo veiksmais. Taigi tokia būtų trumpa apžvalga. Žinoma, mielai su jumis padiskutuočiau. Jeigu turėtumėte klausimų, atsakyčiau ir juos. Dėkuoju. Dėkuoju. Klausydamasis jūsų pasisakymo, dar kartą supratau, kad labai svarbu Europos jaunimui išsakyti savo balsą, kad jį išgirstų, kad jaunimas galėtų dalyvauti e, diskusijose dėl, pavyzdžiui, Albanijos ir Šiaurės Makedonijos e, stojimo dėrybų pratesimo. Aš e, buvau rinkimų stebėtojas Kosove ir susitikau su jaunimo atstovais, kurie parodė labai didelį, didelį europinę dvasę, kurie išsakė savo viltis, kurias reikia suprasti mums parlamentarams, suprasti, kaip mes ES esame svarbus jauniems piliečiams. Dabar kalbės Jan Cvier. Zvier. Hvala za besedo, spoštovani gospod predsedujoči. Hvala tudi za to debato, ki jo imamo z mladinskim forumom. Dėkuoju už diskusiją su Europos jaunimo forumo atstovais. Jaunimas turi daug kolegų ir bičiulių draugų mūsų komitete. ir mes e, atstovaujame jaunimo nuotaikas ir požiūrį trilogo metu, kuriame aš dalyvauju nuo parlamento. Aš manau, kad mes dar geriau bendradarbiausime su jaunimo forumo atstovais, nagrinėdami kitas temas sieksime, kad jaunimo organizacijoms būtų skiriama kuo daugiau finansavimo. Šios organizacijos turi plačių užmojų, mes pritarėme jaunimo siekiams. Europos parlamentas pasiūlė patrigubinti finansavimą Erasmus Plus programai. Kai kas matė, kad mes per plačiai užsimojame, tačiau mes ir toliau kovosime, kad būtų skiriama kuo daugiau lėšų, o tai reiškia ir daugiau galimybių jaunimui. Yra galimybė finansuoti naujas iniciatyvas. Tačiau mes nebūtinai jas norėtume E, pristatinėti, bet norėtume sustiprinti dabar jau įprastą tradicinę jaunimo organizacijų veiklą. Taip pat ypatingą dėmesį skirsime globalioms stoginėms jaunimo organizacijoms Europoje. Jaunimas labai aktyviai dalyvavo e, parlamento rinkimuose ir dėl to Europos mastu ir Slovenija pasiekime labai gerų rezultatų. Išklausykime dar dviejų klausimų. Petra. Ačiū. Andrėja. Gerbiami Europos jaunimo forumo atstovai, džiaugiuosi, kad jūs atvykote į mūsų komiteto posėdį. Aš dėkoju jums už jūsų atliekamą darbą, pastaraisiais metais ir už tą veiklą, kurią jūs tęsite. Ir dėkoju už puikų bendradarbiavimą tarp kultūros komiteto ir jūsų. Ir tikiuosi, kad šitas bendradarbiavimas tęsis ateityje. Jūs paminėjote daug svarbių dalykų, o aš norėčiau paprašyti štai ko. Dėl Erasmus, mes pareikalavome patrigubinti lėšas, dabar derimės ir iš tarybos uh, gauname signalų, kurie nieko gero nežada. Taryba net nenori padvigubinti lėšų. Todėl mes visi dėkotumėte, jau Europos jaunimo forumas labai aiškiai išsakytų savo norus valstybėse narėse ir kad valstybių atstovai suprastų, kad reikia trigubinti lėšas, Tiesiog mums reikėtų pakankamos paramos užnugarių iš jūsų organizacijų atstovų valstybėse narėse, pasakant, kad šios investicijos yra investicijos į ateitį ir todėl joms reikia papildomą finansavimą. Taigi prašau jūsų paramos. Paminėsiu dar vieną dalyką pamastymui. Dėl Europos jaunimo sostinės šalia Europos kultūros sostinės šita programa kažkaip yra nustumiama į pašalį. Aš manau, kad šita veikla taip pat yra labai svarbi, todėl turėtume kartu pagalvoti, kaip šitą uh, e, idėją labiau pristatyti, kadangi šita programa tikrai yra įspūdinga. Pone Šoidrova dabar kalbėsiu. Uh, uh, Dėkoju, noriu padėkoti už jūsų padarytą pranešimą, įvadą, už jūsų iniciatyvą, už jūsų bendradarbiavimą su mumis. Tai tikrai labai svarbu. E, kolegos Petra ir kita kolegė klausė apie biudžetą. Tikrai būtų naudinga, jeigu jūs galėtumėte kreiptis e, į savo nacionalinės organizacijas. Jos turi užsimti lobizmu, kreiptis į finansų ministeriją, į švietimo ministeriją, nes jos pirmiausia turi remti tą biudžet, Erasmus biudžeto įtraukimą. Turiu klausimų jums savo pranešyje. Jūs kalbėjote apie tam tikrus dalykus susijusių biudžetų. Ir mums reikia čia labai artimo bendradarbiavimo. Taip pat mums reikia jūsų grįžtamosios reakcijos. Pavyzdžiui, buvo kalbėta apie Europos solidarumo korpusą. E, vykstant trilogui, dabar kaip tik svarstama šis klausimas, mes dabar, vykstant trilogos susitikimams, ne vienodai žiūrime į tai, kaip turėtume valdyti e, šį projektą, kiek reikalinga de decentralizacija. E, Europos parlamentas norėtų, kad Europos masto organizacijos, kaip jūsų, pavyzdžiui, galėtų tiesiogiai kreiptis į Europos komisiją dėl išmokų ir nekonkuruoti su nacionalinėmis organizacijomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis. E, bet, kaip aš Belgijai būna, bet Europos komisija nenori to principo priimti, atmeta kol kas mūsų siūlymą, e, nenori, kad jis būtų įtrauktas į teisės aktus ir norėčiau sužinoti, kiek jums yra svarbu visą tai. Gal galėtumėt šiek tiek paaiškinti mums daugiau apie savo poreikius. Dėkoju. Danke, ich gebe jetzt die Fragen an Sie weiter. Dėkoju. Tad klausimas jums, prašom atsakyti. Ačiū už jūsų klausimus pirmiausia ir ačiū už jūsų padėko žodžius. Mes taip pat labai džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su kultūros komitetu. Kai kas iš jūsų jau sakė, kad tas bendradarbiavimas buvo tikrai labai sklandus. Ir e, ankstesnės kadencijos metu tas bendradarbiavimas vyko taip pat ir tai yra puiku. Aš pradėsiu nuo Erasmus plus ir biudžeto Erasmus plus programai. Be abejo, biudžeto patrigubėjimas yra esminės svarbos dalykas Europos parlamentui ir Europos jaunimo forumui. Būtent dėl to mes neseniai išsiuntėme laiškus valstybių narių kompetentingoms ministerijoms kad paremtų jau Europos jaunimo forumo iniciatyvas, kad pasirašytų taryboje reikiamus dokumentus. Nebūtina remti visus visais atvejais. Tačiau mes e, taip pat socialiniuose tinkluose, socialinėje žiniasklaidoje šiek tiek triukšmo sukelsim, norėdami atkreipti dėmesį uh, į tą biudžeto patrigubėjimą ir to svarbą. Mes taip pat, pavyzdžiui, kalbėjome apie Erasmusą dešimt kartų. Tai nebuvo kažkoks juokas ar, ar linksma istorija. Mes tiesiog norime užtikrinti, kad visi jauni žmonės galėtų dalyvauti Erasmus programuose. Ir tam reikia tikrai dešimt kartų padidinti biudžetą. Tris kartus jį padidinti yra puiku, mes remiam šią iniciatyvą. Mes E, tikrai apie tai garsiai kalbėsime su savo e, šalių vyriausybėmis. Tad ačiū Jums už tai. Ir dar kartą norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas buvo visada mūsų didžiausias sąjungininkas kovoje už tą tris kart didesnį biudžetą. Tad ačiū Jums už tai. Kai dėl Europos jaunimo kapitalo Nu, norėčiau pasakyti, kad tas spaudimas buvo sukurtas prieš dešimt metų. Per tą laiką matome, kad įvyko daug pasikeitimų. E, vis daugiau miestų kreipiasi dėl šios iniciatyvos ir puiku yra tai, kad net praėjus metams ar, ar daugiau mes matome, kad daugiau finansavimo gauna jaunimo organizacijos. Tos organizacijos susitraukia jaunus žmonės, tai visą tai turi ilgaliai, ilgalaikį efektą. Ir mums tik, tik tai kažkokios antraštės tikrai nepakanka, tačiau Europą tai suartina ir e, atskirus jos miestus, ES ir jos miestus. E, svarbu išsiaiškinti kiekvienu atveju, kaip tie miestai įsitraukė į projektus, kokios programos buvo siūlomos jaunimui ir kitiems. Mes e, džiaugiamės girdėdami, kad yra kultūros komitetų susidomėjimas e, šiuo, šią iniciatyvą. Galbūt galima būtų bandoma į projektą sukurti viso to pagrindu. Tačiau visą tai ateityje. O mes tikrai dabar galime pasakyti, kad labai didžiuojamės tuo, kas siūloma, kai dėl Europos solidarumo korpuso mes Jau sakėme, kad būtų puiku jauniems žmonėms, kurie e, turi tokį interesą, pavyzdžiui, sustoti kažkokioje sostinėje pasirinktoje ir kad būtų galima ten jaunimų keliaujančiam apsistoti ir dalyvauti tam tikrose veiklose. Ačiū kolegė už pagalbą susigaudant klausimuose. Dar vienas svarbus dalykas dėl Erasmus Plus ir Europos solidarumo korpuso ir decentralizuotų veiksmų. Ačiū už šį klausimą. Aš manau, kad tai yra vienas iš mūsų svarbiausių susirūpinimų. Taip mano Europos jaunimo forumas ir čia aš kalbu savo narių vardu yra tiek daug tinklų ir organizacijų Europoje, kurios dirba prie šių programų. Turime puikių projektų, e, kur galėtume dirbti su jaunai žmonėm. Tos programos atneša didelę pridėtinę vertę, tačiau jos, pavyzdžiui, yra sekūrusios Belgijoje ir turi konkuruoti, pavyzdžiui, su E, kitomis organizacijomis kur, dėl finansavimo, kurį skiria Europos Sąjunga. Pavyzdžiui, Belgijoje taip yra. E, mes tik bandome pasakyti, kad labai svarbu yra tai, kad tos organizacijos galėtų kreiptis dėl, e, dėl, dėl finansavimo centralizuotai. Tiek Europos solidarumo korpusui, tiek jaunimo forumo organizacijoms būtų tiesiog lengviau šitaip veikti. Dėkoju. Ačiū. Dar vienas klausimas e, yra, kurį nutimoti ponia Anderson. Ačiū. Labas rytas. Dėkuoju, kad atvykote, kad išsakėte naudingos informacijos. Norėčiau paklausti, kad daugiau suprasčiau. Koks konkretus paaiškinimas būtų dėl to, kad jaunimas nėra vertinamas kaip lygiateisis pilietis. Kai kalbame apie pilietybę, tai e, visada turime omenyje asmens santykis su valstybe ir su tam tikromis pareigomis ir prievolėmis. Todėl norėčiau paklausti, kaip reikėtų suprasti tą uh, globalios pilietybės koncepcija, koks būtų santykis su nacionalinė pilietybė, kokių privalumų, pranašumų jūs išvelgtumėte ir kodėl tai būtų naudinga asmeniui, jeigu jis norėtų gauti tą globalinę pilietybę ir kieno atžvilgiu jis bandytų įteisinti savo teises. Much, Chair. uh, Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad mm, matau jaunus žmonės iš Latvijos šioje darbo grupėje, tad kalbėsiu latviškai. Kai aš rengiausi šiam susitikimui, vis knir, knirbėjo mano galvoje klausimas, ką mes parlamentarai galėtume nuveikti nacionaliniu lygmeniu, o jūs priešingai formuluojate klausimą, ką mes galėtume kartu nuveikti. Man atrodo, kad mums yra svarbu, ką nors nuveikti jaunimo labui, bet e, bendradarbiauti Europos ir nacionaliniu lygmeniu su jaunimo atstovais. Ir aš čia išvelgčiau didžiulę atsakomybę, didžiulę misiją, kas reiškia, kad turėtume susitikėti su jaunimo atstovais e, savo šalyse, informuoti juos apie Europos Sąjungą. Aš galvoju pati, kiek mokyklų man reikėtų aplankyti Latvijoje žiniasklaidos raštingumas labai svarbus motivuojant jaunimą. Ir aš manyčiau, kad yra jaunimų daugiau galimybių dalyvauti visose, visokiose Europos projektuose. Norėčiau paklausti, ko jūs konkrečiai tikitės nacionalinių lygmenių iš mūsų. Benžemėje kalbės dabar. Gracias, gracias, presidente. Bien. Dėkoju, pirmininkė. Sveikinu susirinkus į e, komiteto posėdį. Ačiū už pristatymą. Norėčiau keletą pastebėjimų. Pirmiausia, dėl abejonių, kaip finansavimas ateina į biudžetą, į metinį biudžetą. Kita vertus, norėčiau papasakoti apie tuos iššūkius, kurie tenka jaunimui Europoje. Šiandieną mes kalbame apie e, Ispanijos perspektyvą Europoje, e, apie darbo vietas, apie prieigą prie darbo ir apie sunkumus, su kuriais susiduria jaunimas gaudamas e, ar susirasdamas darbą. Labai gaila, kad to nėra įrašyta tarp prioritetų. Mums taip pat labai įdomu išsiaiškinti, kaip galima tapti darbdaviais Europoje. Taip pat norėčiau paklausti, ar visą tai galioja vien tik tais Ispanijoje ir kitose šalyse. Taip pat mes kalbame apie tai, kad reikia užpildyti biudžetą, e, kad reikia visas iniciatyvas įgyvendinti, kurios yra pateiktos. Tačiau reikėtų, kad jaunimo paklaustumėm, kaip e, jie dirbs kad būtų įgyvendintas Europos projektas, kad būtų daugiau Europos Europoje, kad būtų daugiau darbo vietų. Kaip, kokį atsaką jūs gal, galite duoti, e, kalbant apie Europos projekto tolesnį tesimą? Äh, Į šitos tris klausimus prašau atsakykite. Yes, thank you very much. One... Ačiū. Dėkuoju Jums už klausimus. Pabandysiu šiek tiek išeiti iš savo komforto zonos ir pabandyti atsakyti taip, kad Jums sutiktų tie atsakymai. Ką gali nuveikti Europos parlamento nariai nacionaliniu lygmeniu? Aš norėčiau pasakyti, jog skatinčiau susisiekti su jaunimo organizacijomis su Latvijos jaunimo taryba, su jaunimo tarybomis apskritai, kalbėti su jaunai žmonėmis, jų išklausyti, jiems suteikti galimybės ir platformą, kur būtų galima diskutuoti. Ir nacionalinių lygmenių, ir nacionalinėse vyriausybėse tai turėtų būti daroma. Manau, kad svarbu, kad būtų kalbama apie tai, kas kalbama šioje salėje, šiame pastate. Man atrodo, aš tai pirmiausia skatinčiau jūs daryti. Kai dėl jaunų žmonių, kurie ne vienodas galimybės turi kaip piliečiai, manau, kad žmogų, žmogaus teisės yra universalus dalykas ir mes turėtume pirmiausia apie tai ir kalbėti. Jauniems žmonėms svarbiausia yra tai, kad kiekvienas jaunas žmogus e, jaustųsi, kad jo, kaip žmogaus, kad jo žmogaus teisės yra ginamos. Kai kas apie tai jau šiek tiek kalbėjo, prieiga prie kokybiškos darbo vietos ar būsto, yra vieni iš svarbiausių dalykų. Galėtume visą sąrašą čia peržiūrėti. Ir aš manau, kad apie tai pirmiausia ir turėtų būti kalbama. Diskusija pirmiausia turėtų būti susijusi su tuo, kad žmonės galėtų e, tinkamai naudoti savo teisėmis, kad jos būtų ginamos E, aišku, svarbu, kad nebūtų tų barjerų naudojantis teisėmis. E, taip pat aš galvoju apie kai kurias šalis, kai kalbama apie gerbuvio sistemą, apie socialinės politikas. Jauni žmonės neturi labai daug galimybių pasinaudoti tam tikromis paramos schemomis dėl savo amžiaus, pavyzdžiui. Ir e, manau, kad vienas iš tų globalių aspektų yra labai svarbus žmogaus teisės, yra universalios ir mes apie tai ir kalbame. Kalbame apie prieigą, tinkamą prieigą prie žmogaus teisių. Galbūt turėčiau šiek tiek greitėliau e, savo atsakymą pateikti. Dėl užimtumo temos Ji labai svarbi mano šalyje, Italijoje, ne tik Ispanijoje. Mes žinome, kad tai svarbu ir kitose Europos valstybėse. Tai yra tikrai prioritetas, mes jaunimo forume turime dirbti prie šių dalykų. Ir E, pavyzdžiui, Europos jaunimo garantija, dirbama čia yra su Europos parlamentu kartu, buvo vykdoma kampanija, mes dirbome intergrupėje ir kaip tik kalbėjome apie tai, kad jaunimui nemokamas tinkamas darbo užmokestis, pavyzdžiui, kai jie dirba e, kaip stažuotojai. Mes manome, kad reikėtų dirbti E, dirbti aktyviau, kad tų problemų nebekiltų. Europos socialinis fondas, socialinis fondas plus irgi yra labai svarbus klausimas. Mes visas tas temas tengiamės apimti savo darbę. Negaliu dabar čia išsakyti konkrečių skaičių, bet štai Lyva man padeda juos surasdama. Mūsų finansavimas yra gaunamas iš Europos komisijos. Mūsų biudžetas siekia apie 3 milijonų eurų per metus. E, mes taip pat bendradarbiaujame su, su Europos taryba, taip pat mokame E, įmokas tam, kad dalyvautume ir darbę Europos taryboje, ir atitinkamos jaunimo platformose. Europos parlamentas organizuoja e, festivalį, kurį minėjau anksčiau. Ir tam finansavimas yra gaunamas iš įvairių šaltinių, bet daugiausiai iš Europos Sąjungos. Turiu pasakyti, kad mes e, esame nepriklausoma platforma ir dirbame siekdami, kad ta platforma taptų pati save išlaikanti ir tvari. Miklas, ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju mūsų prelegentams, kad atvyko šiandien. Ačiū, kad e, propaguojate taip jaunimo intergrupę taip plačiai. Aš Manau, kad tokios intergrupės atsiradimas būtų labai teigiamas žingsnis. Man atrodo, tai rūpi visiems kultūros komiteto nariams. Aš turiu konkretų klausimą apie jaunimo pažangos indeksą. Kokius e, skaičiavimus atliekate, matavimus tam indeksui įvertinti, kai dėl Europos jaunimo, jaunimo sostinės mes galėtume galbūt tai palyginti su Europos e, kultūros sostinė ir galėtume ten apsilankyti taip pat. Na ir paskutinis klausimas, didelis klausimas, kurį turiu jums būtų toks. Jaun, atsovavimas jauniems žmonėms Europos parlamente ar Europos politikoje. Kaip tai turėtų būti organizuojama? Mes turime jaunimo parlamentą, Tai labiau yra, sakyčiau, šau negu kažkokia naudinga struktūra. Bet mes galbūt galėtume užmėgsti bendradarbiavimą, institucinį bendradarbiavimą tarp Europos parlamento ir jaunimo organizacijų. Tokių kaip, pavyzdžiui, Europos parlamentas ir Europos jaunimo parlamentas. tačiau proceso pradžia paprastai būna nelengva. Ir reikia šiek tiek daugiau negu šou elementų. Ką apie tai manote? Yes. Uh. Dėkoju. Ponas Ruizdėvėse, ačiū už jūsų pasisakymą. Jūs pateikėte svarbių duomenų ir sakėte, kad jaunimo įtraukimas gerokai padidėjo iki 42 procentų dabar. Ar tas aktyvumo padidėjimas yra labiau susijęs su Europos partijomis, tai vienas klausimas ir antras klausimas dėl Europos solidarumo korpuso. Ką manote? Ar manote dabar, kai vyksta taryba, su taryba šiuo klausimu? Kaip minėjo Petra ir Marija Šoidrova apie Erasmus, bet kalbant apie tą solidarumo korpusą, ar manote, kad uh, programą reikia daugiau finansavimo ar ne ir koks galėtų būti viso to pagrindimas. Frau Jenbu, Sanimado, hast das Wort. Prašom klausti. Ačiū pirmininkė, ačiū Jums taip pat e, už tai, kad dalyvaujate, už Jūsų veiksmus. Jūs žinote, kad mes deramės dėl naujų Erasmus programų ir dėl e, solidarumo susitarimo. Šitos programos turėtų atspindėti socialinį e, darbą, savanorystę, kad jie turėtų būti labai efektyvios priemonės, dalyvaujant e, inkluzyvesnėse auklėjimosiose priemonėse, paveikiant jaunimą. Jaunimo organizacijos turi būti skatinamos labiau dalyvauti šioje grupėje, įsijungti jos veiklą, ar galite papasakoti, su kokiais sunkumais jūs kaip organizacija susidurėte su įtrauk kalbant apie įtraukimą ir kaip ta programa gali pritraukti labiausiai vargstančių žmonės. Danke. Nun als letztes. Ir galiausiai žodis poniai Faron. Dėkoju už pristatymą, dėkoju už atliktą darbą. Aš norėčiau pasakyti, kad kartais kuo labiau sensti, tuo mažiau supranti jaunimą, dėl to mums labai džiugu, kad čia atvyks, atvykote su mums pasikalbėti. Du praktiniai klausimai. Pirmas klausimas Aš buvau jūsų internetinėme puslapyje ir nelabai supratau, kur galima rasti visų asociacijų kontaktus. Jūs sakote, kad labai daug jaunimo paliečiate, tačiau turbūt trūksta šito aspekto, kontaktų būtent aspekto, kad suprastumėm, kaip savo šalyse galėtumėm tiesioginį dialogą su, su jumis užmėgsti, kalbant apie tam tikrus klausimus. Kitas dalykas Mums taip pat trūksta e, to, kaip konkrečiai jaunimas įsijungia į šį darbą. Jaunimas mus labai maloniai stebina, pavyzdžiui, dalyvaudamas Europos rinkimuose e, ar darbe nukreiptame į e, klimato šiltėjimo mažinimą, bet mums trūksta pasižiūrė, trūksta tos perspektyvos, kaip pasižiūrėti į institucinę sąrangą. Kadangi daug kas vyksta, daug iniciatyvų, tai nežinau, ar turite duomenų šiais klausimais. Man atrodo, kad čia jūsų darbas taip pat galėtų būti nukreiptas būtent nukreiptas į tai, kad papasakotumėte, kokiomis konkrečiai formomis prisideda jaunimas prie jūsų darbo. Prašom atsakyti. Dėkoju. Jaunimo pažangos indeksas. Įdomu yra tai, kad jis matuojamas pagal tai, kokia yra jaunų žmonių gyvenimo kokybė, žvelgiant į ekonominę situaciją. Mes čia žiūrėjome tris svarbiausius rodiklius Tai yra svarbiausi poreikiai žmogiški, e, gerbuvio e, buvimas ir galimybės. Mes prie šitų dalykų labiausiai susitelkėme ir rinkome duomenis dėl šitų trijų e, grupių klausimų. Mes turėjome gal 60 smulkesnių rodiklių susijusių su šiomis rytimis. Vienas iš svarbiausių dalykų, um, kurį paminėjome, ir tam, ko gero, reikėtų plačiau šiek tiek padiskutuoti ir parodyti jums šį beitą. Tačiau vienas iš tų svarbiausių pastebėjimų buvo tas, kad kuo daugiau vietos šalyje turi veikti jaunimo organizacijos, tuo geriau, geresnis būna jaunimo pažangos indeksas. Tad tikrai įdomu visą tai pamatyti. Jūs galite pasižiūrėti atitinkamus tinklalapius, kur nesunku rasti informaciją apie tai, kaip e, be BVP yra vertinami ir kiti rodikliai. Kitas dalykas – Tai yra šio indekso koreliacija su BVP. Nes BVP gali būti vertinama labai skirtingai. E, valdžia gali sakyti, kad tai nepriklauso nuo finansavimo, tačiau esminiai dalykai, kuriuos atradome, skaičiuodami šį jaunimo pažangos indeksą, e, yra svarbus, nes yra paremti konkrečiais įrodymais. Kai dėl bendradarbiavimo tarp Europos parlamento ir jaunų žmonių grupių. Kaip jau sakėme, mes esame jaunų žmonių balsas Europoje, tai yra mūsų misija. Tad mums džiugu bendradarbiauti su visais jumis ir manau, kad dalyvavimo mechanizmas yra tikrai svarbus. Mes e, norėjome pasakyti, kad jauni žmonės e, turėtų turėti tokį pat sprendimų, prieim, turėtų turėti tokį pat sprendimų prieimimo galę kaip vyriausybės. Tad jaunimo dalyvavimas prieimimų, sprendimų prieimime ir turi esminę svarbą. Jauni žmonės turi dalyvauti priimant sprendimus, kurie svarbus visiems mums. Tačiau sutinku, mums reikia labiau struktūruotų e, schemų įgalinančių jaunų žmonės dalyvauti tame sprendimų prieimame. E, tas poreikis didėjantis vis jaučiamas labiau yra. Jaunimo dialoge e, dažnai išsakomos tokios mintis. Pasaraisiais metais tas poreikis buvo reiškiamas aktyviai. Labai gaila, bet negalėsiu pateikti tikslios informacijos apie tai, kiek ir kaip jaunų žmonių balsavo, bet e, susitiksime su jumis vėliau arba tiesiog šiaip perduosim šią informaciją, nes dirbsime dar prie tų duomenų. Dabar dėl jaunimo solidarumo korpuso. Mes manome, kad reikia, kad e, egzistuotų šiai organizacijai skirtas biudžetas, kad ji turėtų savas lėšas, kad žmonės jau nežinotų, kad e, jeigu jie dirba šioje organizacijoje, tai ne šiaip, kad kažkas varnelę pasitės, bet kad jie tikrai galės dirbti turėdami reikiamą finansavimą ir kad jų organizacija yra traktuojama rimtai. Investuoti Europos solidarumo korpusu reiškia investuoti Europos pilietinę visuomenę. Čia suklysti neįmanoma investuojant. Kai dėl Erasmus plus didesnio įtraukumo mes remiame šią iniciatyvą ir tai yra vienas iš mūsų uh, E, didesnių pageidavimų pastaraisiais metais. Mes seniai apie tai kalbame, mes norėtume, kad būtų nuosavas finansavimas numatytas įvairiems atvejams. Pavyzdžiui, jaunas žmonių, žmogus gali susidurti su sunkumais, kurie neleidžia, pavyzdžiui, dalyvauti jo judumo programuose. Galbūt e, jis turi kažkokių problemų E, fiziškai galbūt jis kalbos jaučiasi tinkamai nemokas, kad galėtų išvykti į kitą šalį. Taigi į tai investuoti yra esminės svarbos dalykas. Ačiū. Ich danke Ihnen vielmals. Dėkuoju Jums nuoširdžiai, Kazamenti Lantai, už Jūsų pasisakymus, už Jūsų išsamius atsakymus mums iš tikrųjų labai svarbu plėsti jaunimo dalyvavimą. Tai labai svarbu mūsų visuomenėms, mūsų visų ateičiai. Džiaugiuosi, kad jūs atvykote ir tikiuosi, kad mes greitai vėl pasimatysime, o per tą laiką palaikysime ryšį. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nun geht es mit dem nächsten Punkt weiter. Kitas klausimas. Die Vorstellung der Gewinner des Euro Europos kultūros premijos e, kandidatų pristatymas. Kultūros komitetas pakviečia Europos Karlo premijos laureatus. Taigi aš džiaugiuosi pristatyti 19 metų tris nugalėtojų komandas iš Italijos, Suomijos ir Austrijos. Tikiuosi, kad tie kolegos rado kelią į mūsų posėdžių salę. Ich stelle jetzt ganz kurz. Äh... Tai trumpai pristatysiu laureatus. Pirmiausia, Fabiano Katanija ir Alyčia Plata iš Italijos, kurie pristatys Eurofonikos projektą įvertinta pirmąją premiją. Ida Eurola ir Vilejara pristatys Europos jaunimo pilietybės projektą, tai Europos jaunimo parlamento projektą Suomijoje ir Kanan Jasar Kerazėne Buchra iš Austrijos pristatys projektą Musulmonai prieš antisemitizmą, įvertinta trečiaja premija. Aš kiekvieną kartą pakviesiu po vieną premijos laureatą ir pradėsime nuo trečiosios premijos nuo Jazar ir Buchra iš Aus Austrijos. Okay. Um, so. ja, um, erstmal möchte ich mich herzlich. Pirmiausia, norėčiau padėkoti jaunimo Karlo premijos organizatoriams už galimybę pristatyti mūsų projektą. Uh, musulmonai prieš antisemitizmą. Šiuo projektu mes norime atkreipti jaunimo dėmesį į antisemitizmo temą, kad antisemitizmas būtų suvoktas, bet ir kad jam būtų pasipriešinta. Šią temą mes nagrinėjame pusantrų metų. Skaidrės. Projekto tikslas musulmonų dėmesį, jaunimo dėmesį atkreipti į antisemitizmą. Ir mes į šitą temą pažvelgėme iš įvairių kampų. Pirmiausia, mes norėtume paakinti jaunimą siekiant e, daugiau kontaktų ir švietimo, todėl vienas ramstis buvo švietimas, kitas kontaktai, susitikimai, siekiant tvariau skleisti informaciją apie antisemitizmą, kai siekiant paveikti jaunimo mąstymą, o tai reiškia, kad labai svarbu suvokti musulmonų bendryją ir taip pat pakinti jaunimo puoselėti istorinę atmintį. Mes e, pasitelkime pagalbon e, įvairius šaltinius, žydų iškilius visuomenės atstovus įtraukėme į projektą, jie pristatė antisemitizmo istorinės ištakas. projekto metu siekėme sudaryti galimybės susitikti musulmonų ir žydų bendruomenėms. Mes pakvietėme žydų atstovus ir mes taip pat buvome pakviesti į šabat pietus. Mes e, susipažinome su žydų maldos namais, sinagogomis, taip pat žydų muziejumi. Atmintis yra svarbi ne tik tai dėl istorijos, bet ir dėl sąsajų su dabartiniu pasauliu, dabartinė situacija siektkidami, kad praeities įvykiai ne tik nepasikartotų, bet kad būtų galima pasimokyti iš praeities, žvelgiant į ateitį, suvokiant dabartį. Ir todėl šito projekto kontekste mes dėmesį skiriame holokausto mokymui. Mes e, Aušvico Birkenau koncentracijos uh, stovyklos dalyvius pristatėme, kalinius pristatėme. Taip pat Aušvico koncentracijos stovykloje lankėmės kelias dienas, ten lankėmės įvairiose istorinėse vietose. Ta pažintis buvo labai svarbi jaunimui ir pamatyti patiems, kaip atrodė šitie baisus įvykiai. Taip pat mes suorganizavome kitų įvairių istorinės atminties skatinimo renginių. Įvyko baigiamasis renginys, pakvietėme iš žydų bendruomenės, iš musulmonų, katalikų bendruomenių e, iškelius atstovus, taip pat pakvietėme e, ir ambasadorius į baigiamąją projekto dalį Todėl mes labai džiaugiamės, kad daug atsiliepė į mūsų kvietimus. Tenka apgalėstauti. Mes Karlo premiją gavome gegužės mėnesį ir beveik tuo pačiu metu vienoje fotografas Luigi Toscano vienoje suorganizavo parodą e, su liudininku parodomais, tačiau prieš šitą parodą, prieš tas nuotraukas buvo suorganizuota daugybė išpolių. Mes mobilizavome savo pastangas ir konstatavome, kad mūsų sosnėje, mūsų mieste nėra jokių galimybių e, rasizmo apraiškoms ir todėl suorganizavome dieną ir naktį šitos parodos prieigose sargybą arba būdėjimą. Taip pat e, žydų bendruomenės atstovai, rabinai mums e, atneždavo maisto. Taip užmėsgėme bendradarbiavimo ryšius ir mes galėjome konstatuoti, kad kartu mes galime daug nuveikti kovodami su rasizmu, su neapykanta ir siekti, kad viena taptų visiems tinkama vieta gyventi. Tai buvo tikrai labai maloni patirtis, rodanti, kad savo projektu galime tiesiog daug ko nuveikti tikrųjų tai buvo labai svarbu mums patiems susivokiant, taip pat tai buvo labai geras ženklas visai žydų bendruomeniai vienoje ir kitose šalyse. Kai kurie žmonės netgi specialiai atskrido, kad galėtų dalyvauti šioje sargybos akcijoje, netgi Washington Post informavo apie šitą renginį. Labai džiugu, kad Katarina von Šnur, Europos įgaliotinė antisemitizmo klausimais, ji dar prieš įgyvenę šitą projektą aplankė mus Vienoje ir suprato, kad tas projektas turi labai daug potencialo. Ir įgyvenę šitą projektą ji mus kuravo, kvietė pristatyti Europos lygmenių kaip gerosios praktikos projekto pavyzdį. Ne tik tai ji viena, bet ir daug ambasadorių, Junktinių Amerikos valstybių ambasada parėmė mus. Ta turi, ne, to negalėjau nepaminėti. Mūsų jaunimo veikloje tvarumas, nuoseklumas yra labai svarbus aspektas, todėl mes norėtume tokius projektus tęsti. Uh, užtikrinti testinumą ir mes tiesiog e, parengėme informacinę medžiagą apie projekto renginius, pristatėme ekspertus, kurie bendradarbiavimo įgyvenant projektą, taip norėdami parodyti kitoms organizacijoms, kaip tokį projektą galima parengti ir kad galima pasirinkti tam tikrą temą. Pavyzdžiui, mes ėmėmės antisemitizmo temos. Šita brošiūra galėtų būti naudinga nevyriausybinėms organizacijoms. Aš taip pat atsinešiau keletą brošiūrų ir galėčiau e, jums e, jas perduoti. Tai yra e, leidinys vokiečių kalba, tačiau apžvalga yra ir anglų kalba. Mes įtraukėme daug žydų bendruomenės partnerių į projektą, taip pat, kaip minėjau, ir ambasadas. Taigi, tiek būtų apie mūsų projektą. Džiaugčiausi, jeigu paklaustumėte ir mielai atsakyčiau klausimus. Dėkuoju. Iš tikrųjų, džiaugiuosi jūsų darbu, gerbiu jūs už tai. Mano motina yra ta, kuri išgyveno holokaustą. Ir kad šitas darbas taip vėlai yra pradedamas, rodo, kad jūsų projektai yra tiesiog būtini, neišvengiami visuomeniai, kuri nori gyventi taikingai ir e, užtikrinti taikų sambuvi tarp įvairių bendruomenių. Norėčiau steigti galimybę kolegoms paklausti. Klauskite trumpai, laiko turime nedaug. Klauskite neilgiau kaip vieną minutę. Petra turi klausimą nenorėčiau klausti, aš tiesiog norėčiau padėkoti už puikų projektą. Projektą, kurie vis dar reikalingi dėja. Tačiau labai malonu, kad musulmonai ėmėsi šios iniciatyvos, kuri iki šiol dar buvo neregėta turint omenyje, kad vokiečiai ir Austrai patys imasi tos temos, tai pasitaiko, tačiau kad musulmonai rodo iniciatyvą e, tam tikrame regione, kuriame patiria tam tikrą diskriminaciją ir tiesiog bando įrodyti, kad mūsų visuomenėje nėra vietos antisemitizmui. Ir lygiai taip pat mūsų visuomeniai negali būti vietos jokioms prieš musulmonus nukreiptoms apraiškoms. Dar kartą norėčiau Jums padėkoti. Teskite šį darbą. Šita jaunimo premija buvo mūsų pripažinimo Europos mastu ženklas. Aš manyčiau, kad puoselėjant žmogaus teises, kiekvienas turi nešti savo indėlį ir siekti, kad niekas nebūtų diskriminuojamas, todėl čia mes prisimame bendrą atsakomybę. Šojdrova. Také především poděkovat. Aš taip pat norėčiau Jums padėkoti už iniciatyvą už tai, kad pradėjote šį projektą, nors nežinojote, kad, jisai, kad jums bus atlyginta už darbą šią premiją. Aš manau, kad iš tiesų prieš antisemitizmą verta kovoti ir tikrai reikia, kad vyktų dialogas tarp religijų. Dėl to jūsų iniciatyvą aš ypatingai vertinu. Manau, kad ši premija jums bus postumis e, karūnuotas sėkmės. Salima. Merci beaucoup. Pra, pra, Pane Janbūr. Ačiū, aš taip pat norėčiau prisijungti prie sveikinimų, taip pat norėčiau padėkoti už visą jūsų darbą. Tikiuosi, kad tai yra tik pradžia ir kad ta pradžia e, sujaudins ir mobilius labai daug jaunimo, mobilizuos labai daug jaunimo. Gaila, kad negalėjau perskaityti jūsų knygos, nes jį vokiškai, aš nemoku vokiškai. Kaip galėtumėm jums padėti? kad ta knyga būtų išversta į kitas Europos kalbas. Ar galime kuo nors kaip nors prisidėti? Čia raginčiau visus parlamentarus apie tai pagalvoti, nes manau, kad tokios knygos turi būti skleidžiamos po visas Europos valstybės. Ačiū. Ja, um, besten Dank an beide. Uh... Äh, Dėkuoju komiteto nariams šita knygos vertimo idėja iš tikrųjų sveikintina. Reikėtų pagalvoti apie finansavimą. Finansavimas visuomet svarbu jaunimui. Ir žinoma, dėkoju už pagiros žodžius. Mes patys manome, kad šitas projektas tik prasidėjo, jis truko tik tai pusantrų metų. Aš nežinau, ar, mm, kaip sureaguos musulmonų uh, bendruomenės, nagrinėjant antisemitizmo temą, tačiau ta sėkmė mus padrasino, mastome, kaip reikėtų elgtis ateityje. Je me joins aux félicitations qui vous ont adressées. Je vous remercie, d'autant que. Dėkoju. Jūs dalyvaujate tokia mūšyje, kuris labai liūdną reputaciją turi. Mes štai m, apie E, galių išpolį girdėjome, e, išpolį apie, girdėjome apie išpolį, e, kurį patyrė mečetė prieš keletą dienų. Na, ačiū, kad ėmėtės šios iniciatyvos, šaunuoliai. Pritariu. Tai minčiai, kad jūsų knyga turėtų būti išversta. O klausimas mano būtų toks. Esame Europos parlamente, tad aš norėjau paklausti, ar turite kokio nors ryšių su kitomis uh, asociacijomis, kad galėtumėte toliau tęsti savo projektą ir jį gal net išplėtoti. Ja, ähm, im Moment ist es, ähm, mit, wir haben noch keinen Kontakt mit anderen. Neturime kokiu nors kontaktu su kitomis tarptautinėmis jaunimo organizacijomis, tačiau manome, kad turėtume užmėgsti ryšius galbūt vertėtų pasidalinti mūsų kontaktiniais adresais ir galbūt e, paprašyčiau jūsų kontaktinių adresų. Dėkojame Jums už tai, kad atvykote. Dėkoju, kad dirbate labai svarbu visiems darbą. Tikiuosi jį tęsite, kadangi vis bendruomenėms iš tikrųjų reikia dar daug nuveikti kovoje su antisemitizmu, su rasizmu. Juk yra įvairiausių kitų rasizmo praiškos formų, pavyzdžiui, anti romų, rom, prieš romus nukreiptos tendencijos. Thank you. Serce kogo? Please take your seat. Begrüße ich herzlich Ida. Nuoširdžiau sveikinu Ida Erolą ir Vilę Jarą kurios pristatys Your European Citizenship projektą. Tai yra Suomijos jaunimo parlamento projektą, kuriam atiteko antroji premija. So we represent. Dėkoju. Mes atsuom Suomijos jaunimo parlamentą ir dalyvavome projekte susijusiame su uh, tų gražių pavadinimų jūsų Europos pilietybė. Tai yra, e, mes esame dalis Europos e, jaunimo tinklo dalis, Europos jaunimo parlamentas egzistuoja ne tik Europos Sąjungoje, bet ir pavyzdžiui Norvegijoje, Šveicarijoje, Armenijoje, Gruzijoje. Ten e, veikia nacionaliniai Europos jaunimo komitet, parlamento komitetai. E, tai yra e, tam tikra švietimo organizacija. Mes neremėme jokių politinių partijų. Mes diskutuojam apie įvairius politinius klausimus, bet patys kažkokių e, labai kategoriškų nuomonių politinių nereiškiame. Mes stengiame būrti žmonės, jaunimas dirba jaunimui, dirba jauni žmonės vieni kitiems, tie žmonės, kurie įsitraukia į tas veiklas, yra labai jauni, jie yra 25 metų ir jaunesni labai dažnai. Mes daug veikiame Suomijoje, bandome, e, kai Suomijos įvairiose regionuose, o ir ne tik sostinėje organizuoti savo renginius. Papildysiu Mes e, čia turime paminėti du svarbus elementus. Ir e, e, mes surengėme tokį turą mokyklose. Socialinė žiniasklaida ne visada buvo labai populiari, buvo metas, kai jos visai nebuvo, o mes jau galvojame, kaip mes galėtume savo renginius reklamuoti ir juos pasitelkti. Mes sakoma, turė, mes nusprendėme, kad reikia daugiau mokykloje renkti įvairių renginių, kur veiklos jaunimo yra daugiausia. Štai dabar savo veiklą išplėtėme ir ten vykstame su pranešimais ir dabar e, tose programuose dalyvauja daug, daugiau dalyvių. Tačiau čia nereklamuosime savo veiklos. Tiesiog norime pasakyti, kad mes tengiame suteikti daugiau žinių apie tai, kas yra ES, jos institucijos ir panašiai. Mes kalbame Europo, apie ES vykstančius projektus, apie ES pilietybę ir apie tai, kokią įtaką tai turi jaunų žmonių gyvenimui. Mokyklose, e, kaip jau sakiau, jauni žmonės tos projektus rengia jauniems žmonėms e, mokyklose rengiami pranešimai. Mes, kad ir kaip bebūtų gaila, neturime išteklių visas mokyklas aplankyti, tačiau savanorių turime. Ir stengiamės dirbti savo darbą, nors ne viskas yra lengva. Kokios tos sesijos yra numatytos? Tos sesijos yra uh, sesijos yra svarbiausi mūsų e, renginiai. Mes e, rengiame sesijas, o tarptautiniuose renginiuose dalyvauja dalyviai iš visos Europos. Svarbiausia sesijų idėja yra ta, kad ten mes kalbam apie tai, ką veikia Europos parlamentas. Rengiame komandos formavimo tokius seansus, kad atvykusieji geriau vieni kitus pažinotų. Koks yra tuo argumentas? Mes, pavyzdžiui, kalbame apie kultūros komitetą savo sesijoje. Ir tuomet yra aptariama, kas vyksta, kas Europos parlamente yra aptariama, kas yra aktualiausia. Na ir galiausia, e, priimamos e, yra rezoliucijos, kurios buvo patvirtintos komitetuose. Delegatai paprastai yra iš visos Suomijos. Mes juos atrenkame mokyklų lankymo metu, jų atvyksta iš visos Europos ir iš tikrųjų e, svarbu visiems susirinkti, pasinaudoti turimomis žiniasklaidos priemonėmis. Svarbu visiems žinoti, ką veikia Europos parlamentas. Mes aptarėme šiuos klausimus ir tuos klausimus, kuriuos jūs aptarėte komitete. Na, o mūsų nariams tai turi didelį poveikį, nes mokykloje nebūtinai visko detaliai mokoma apie ES, bet jauni žmonės yra sudominami patys domėtis e, tais dalykais. Renginiai vyksta angliškai, kai kuriems jiems žmonėms tai yra iššūkis savotiškai, bet kita vertus mes norime paskatinti jaunus žmonės mokytis anglų. E, kaudo, kalbos mes nesitikime, kad visi kalbės tobulai teisingai angliškai. Tiesiog tikslas yra visiems tobulinti savo žinias ir patiems tobulėti. Renginį rengia jauni savanori žmonės, vyksta tarp regioninės sesijos, o mes susibūrėme į organizacinę labai stiprią komandą. That... O paskui dalyviai tiesiog įgyja draugų visoje Europos Sąjungoje, turi, turi mm, kontaktų, jie gali vykti į užsienį į sesijas arba gali teikti savo kaip savanorio kandidatūrą užsienyje. Ir aišku, mokymasis svarbu. Mes Manome, kad mūsų konferencijų dalyviai išmoksta daugia kultūrio bendradarbiavimo ypatumų. Mes matome, kad, manome, kad svarbiausias dalykas yra paskatinti jaunus Europos piliečius būti aktyviais piliečiais. Visą tai yra susijęs su savęs tobulinimu, susiekiu sužinoti daugiau. E, taip pat raginamas sužinoti, kaip veikia, pavyzdžiui, tarptautinės organizacijos, ką tarptautinių lygmenių gali nuveikti, būdamas jaunų žmogum. Esame pateikę 18 metų tam tikrų skaičių. Mes Suomijoje surengėme e, sesiją, 400 dalyvių dalyvavo toje sesijoje, 24 parenešimus mokykloms parengėme, o šiemet reiksime 50. Tiesa, jų skaičius auga, kaip turbūt pastebėjote. 40 šalių atstovai dalyvavo mūsų sesijose ir tai yra tikrai labai puiku. Want... Ačiū, kad išklausėte mūsų. Jeigu norite daugiau apie mūsų organizaciją išgirsti, galite mūsų tinklalapį pasižiūrėti arba socialinėje ištekloje apie tai pasi... pasidomėti apie mūsų. Herzlichen Dank für die Präsentation. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Manau, visi parlamento nariai puikiai supranta, kaip svarbu skleisti informaciją apie mūsų veiklą. Kai paklausėme savo piliečių, tą aš padariau praėjusį savaitgalį, ką jie žino apie mūsų darbą, supratau, kad informacijos yra nedaug. Todėl tokie projektai turi rodyti pavyzdį, jie turi būti įgyvendinami visose valstybėse narėse, kad iš tikrųjų iš tos tamsos būtų išviesa išvestas mūsų darbas. Dabar jūs galite paklausti. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, kad jūs atvykote ir pristatėte savo projektą. Aš taip pat dalyvavau vienos mokyklos renginėje Vokietijoje. panašiame renginyje, tai rodo, kad šita idėja sklinda po visą Europą. Tačiau man atrodo, kad mes švietime turime problemų, kadangi dauguma e, žmonių nes, neišmano, kaip Europoje priimami sprendimai, kaip dirba taryba, komisija, parlamentas, dirba kartu ar ne. Taigi jūsų atliekamas darbas yra labai svarbus šviečiant visuomenę ir pildant tas spragas, informacijos spragas, kurios egzistuoja kiekvienos valstybės švietimo sistemoje. Todėl norėčiau paklausti jūsų, iš kur jūs gavot, gaunate finansavimą ir kaip jūs galėtumėte išplėsti savo veiklą, kad kiekviena mokykla Europoje galėtų suorganizuoti vieną iš panašių tokių plenarnių sesijų, apie kurias jūs kalbėjote. Europos parlamentas yra vienas visai Europoje, o mes savo projektui finansavimą gavome iš švietimo ministerijos. Iš tikrųjų, kai kurie renginiai buvo finansuojami iš Erasmus Plus programos. Kalbant konkrečiai apie mokyklas Aš žinau, kad šis projektas yra vadinamas e, Suvokti Europą, Understanding Europe, taip pat e, Schwarzkopf fondas e, finansuoja tokius projektus. Žinau, kad panašus finansavimas numatytas Austrijoje ir Niderlanduose finansuojama viena Europos parlamento plenarnė sesija kiekvienoje mokykloje. Apskritai finansavimą gavome iš įvairių šaltinių, tačiau Erasmus Plus yra svarbiausias finansavimo šaltinis mums. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя тези млади хора за това, което. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti tos jaunus. Noriu pasveikinti tos jaunus žmonės už visą tai, ką jie nuveikė. Aš esu dalyvavęs pats tokiuose iniciatyvose, nes buvau mokytojas. Kai grįžtu į savo šalį, į Bulgariją, man visada labai malonu keliauti iš mokyklos į mokyklą ir susitikti su vaikais mokykloje. Mano ta pradėta Kampanija vadinasi taip - atraskime Europos Sąjungą. Vyresni vaikai, mokiniai, tie, kurie netrukus patys netrukus galės e, sprendimus, nedaug ką žino apie Europos Sąjungą, apie jos sprendimų prieimimo procedūras. Ir manau, kad daugiau švietimo, geresnis švietimas yra būtinas ES. Ačiū. Nuoširdžiai dėkuoju Jums ir sveikinu tapus antrosios premijos laureatais ir tikiuosi, kad Jūs tęsite savo veiklą ir kad Jūs džiuginsite savo darbai mus ir ateityje. Darbais, kurie yra labai svarbus mūsų visuomenėms visai Europai.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 Alice Plata und Fabiano Catania. Alicia Plata ir Fabiano Catania iš Italijos dabar priekyje pristatys Eurofonikos projektą, kuris buvo įvertintas pirmąją premiją, pirmąją vietą. Žodis jums. Vi ringraziamo per questa occasione. Labai ačiū už suteiktą progą, ačiū už premiją, dėkoju už galimybę papasakoti apie mūsų darbą, apie mūsų realybę. Jau ištisus metus e, pirmo, pirmasis radio kanalas universiteto visoje Europoje vysto projektus, kad galima būtų komunikuoti su jaunais europiečiais. Mes taip pat matėme, kokią didelę e, vertę turi šitas, šitą premiją e, Karolio didžiojo. Labai sunku ne visada lengva bendradarbiauti su jaunimu. Mes šioje radio stotyje pabandėme pritaikyti savo žinias bei susidomėjimą žiniasklaidos priemonėmis, kad galėtumėm paskleisti žinę apie Europos pilietybę ir apie aktyvizmą. Toks ir buvo tas Eurofonika projektas. Eurofonika kilo mokyklose ir paplito tarp studentų, kadangi buvo pradėtas transliuoti per universiteto radiją. Tai yra ypatinga žiniasklaidos priemonė, kadangi radijas yra vienas iš bendravimo būdų, komunikavimo būdų, kuris yra atsiradęs labai seniai. Naujos technologijos, televizija, e, socialiniai tinklai kitos galimybės e, prisideda prie radio vystimosi. Mes norime, kad e, visa tai tęstusi dar labiau laikę, kad jaunimas dar labiau įsijungtų. Visi, kas su projektu dirba, gali e, įgyvendinti savo norą komunikuoti bei vystyti technologijas. šio tipo projektais užsijima ne viena instancija, tačiau mūsų e, instancija e, priklauso Italijos radijui. Mes buvome kandidatai gauti šią premiją dėl to, kad pritaikėme vieną metodą, leidusi dirbti visą savaitę ir turėti pastovę darbo vietą. Ne visose šalyse tai galima pritaikyti, kadangi daug kur kyla ekonominių problemų. Trys koledžai buvo Italijoje įjungti į šį darbą. E, už juos buvo atsakingas komunikacijos, e, komunikacijos įstaiga, taip pat kai, kurios, kai kurie kiti Europos radijai, buvo ir savanoriško, e, bendra, e, ben, savanoriško darbo apraiškų. Pavyzdžiui, mūsų projekte, gyvena, e, mūsų projekte dirba išskirtinai tik savanoriai. Tiek kalbant apie patį projektą, tiek apie jo visas atšakas. Italijoje yra keli šimtai asociacijų, lygiai tas pats pasakytina ir apie kitas Europos valstybės. Dabar norėčiau suteikti žodį Fabiano, kad jisai papasakotų apie eurofonikos darbą. Labadiena e, visiems, kaip sakė e, mano kolegė, tai yra bendradarbiavimo tarp universitetų išdava. E, tai yra tam tikras tinklas, eurofonika tai yra tam tikras tinklas, kur buvo norima sukurti šią radio transliavimo dvasę e, ir Ispanijoje, ir Prancūzijoje, ir Portugalijoje, bei Vokietijoje ir Graikijoje turime savo atšakų. Turime um, ten eurofonikos tam tikrų atšakų. E, taigi eurofonikos idėja rodo, jog mūsų radio kūrimo, turinio kūrimas, informacijos klaida, naujų modelių paieška komunikacijoje e, yra labai aktualus dalykas. Nuo pat 2015 metų tą darėme, kadangi e, tą daryti skatino Europos komisija. Eurofonika veikia štai jau penktą sezoną, Darbo pradžia buvo 2015 metais. Paskutinėme sezone labai daug pasikeitimų įvyko. Mes eksperimentavome nuo 2015 metų. Faktiškai eksperimentai ir yra mūsų veidas, eksperimentavimas yra mūsų veidas. Buvo pradėta viskas transliuoti per Voxbox Strasbūrę, tada perėjome prie kitų formatų. Uh, buvo rengiami kasdieniniai podkastai, kurie trunka dvi minutės ir penktadienį mes e, darome visos politinės savaitės apžvalgą, kuri trunka maždaug 15 minučių. Platformos naudojamos yra įvairios. Tos platformos patinka mūsų klausytojams podcast, Spotify, iTunes ir kitos platformos yra naudojamos. Anksčiau Eurofonika buvo skirta um, papasakoti apie ES, apie um, sprendimų prieimimo mechanizmus, tačiau ne dalyvaujant jokiuose politiniuose procesuose. Tačiau vis tik tais mūsų tikslas buvo pasiekti jaunimą. Ne tik akademinį jaunimą, apskritai jaunimą. Mums reikėjo suprasti, kur tas jaunimas e, e, daugiausia laiko leidžia, kokiuose socialiniuose tinkluose ir kaip juos pasiekti. Mes norėjome uh, kad mūsų skleidžiamas turinys jaunimą e, pasiektų kaip galima efektyviau, todėl leidome podkastus. E, ir labai svarbios yra tų podkastų platformos. Dėka universitetinių radio stočių mums pavyko sukurti kažką E, kažkokią reiškia e, naudingą radio transliavimo e, samplaiką ir Instagramas įsijungia ir apie Brexitą daug aiškiname. Taigi eurofonika yra vienas iš pavyzdžių, kuriais galima sekti. Manau, kad tai yra puikus pavyzdys, kaip gali bendradarbiauti Europos akademiniai tinklai. Paminėjau Ispanijos, Prancūzijos bei kitų šalių pavyzdį. Jeigu mums pavyktų sukurti transnacionalinį tinklą, kiekvien mes galėtumėm toliau dirbti išsaugodami įvairovę. Manau, kad e, ir Strasbūro vykstančios sesijos uh, E, galėtų būti transliuojamos įvairiomis kalbomis tiek itališkai, tiek e, ispaniškai. Jaunimo projektai yra įvairūs, tie jaunuoliai studijuoja universitetuose įvairiose srityse ir komunikaciją, ir mediciną, ir, ir pedagogiką. Universiteto visos galimybės leidžia vystyti žiniasklaidą. Tai yra kultūros, įvairių kultūrų susitikimo taškas. Studentai patys tas kultūras stengiasi suartinti, nes daugia kalbiai studentai stengiasi padėti kitiems studentams, kad kiekvienas iš jų gautų žinias savo kalbą. Taigi ir temų, ir intereso centrų labai daug kalbame su gydytojais, su vertėjais, su pedagogais, su politikais ir ne vien tik jais. Bendruomenė mūsų didžiulė, interesai platus ir dėl to galime dirbti nuolatos, kadangi prieš paskleidžiant žinę į pasaulį reikia viską aptarti viduje. Reikia aptarti temas ir pagalvoti, kaip pritraukti įvairių e, sluoksnių publiką. Kaip jau minėjo kolega, mūsų informacija skirta e, jaunesniems negu 30 metų e, žmonėms, moksleiviams, tačiau mes pastebime, kad ir mūsų tėvams jau tampa įdomu, kadangi mūsų skleidžiamos žinios yra aktualesnės negu kartais galima pamatyti per nacionalinės televizijas. Mes e, turime būti ne Strasbūrė, naudojame Strasbūro e, studijas, dėl to jaunimas gali iš karto į institucijas nuvykti, geriau suprasti jų funkcionavimą ir pagilinti žinias. Eurofonikos projektas leidžia e, susipažinti ir supažindinti su įdomiu ir labai įvairių turiniu. Pavyzdžiui, e, galima tą turinį transliuoti per internetą, o transliuojamas turin, transliuojamas turinys gali būti labai ir labai įvairus. Mes jau turėjome įvairių susitikimų, tema susivienyje įvairovėje, e, buvo įgyvendinami įvairi projektai ir dabar taip pat tie projektai turi tęstis tas jaunimas, kuris jau įsitraukė, turi pritraukti naujų, kad kiekvien, kasdieninėme gyvenime vyktų tas e, bendravimas ir komunikacija. Toliau vėl pasisako kolega. Pirmasis su Eurofonika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 for coming. Und nochmal meine Gratulation für den ersten Preis. Dar kartą sveikinu iškovojus pirmąją premiją. Dėkoju Jums už Jūsų iniciatyvą, pastangas ir tikiuosi, kad savo veiklą tęsite. Pone Šodrovo, dar norėjau ką paklausti. Žinau, kad e, laiko daug neturime. Sveikinu. Sveikinu jūs. Jūs atsakėte iš esmės į visus klausimus, tačiau jūs dirbate ar kartu ir studijuojate, ar jūs esate studentai. Esame e, iš esmės studentai arba kad tik baigėme studijas. Ir projektą įgyvenina ir tie alumnai, buvę studentai, kurie aktyviai dalyvauja universitetinėje aukštųjų mokyklų veikloje. Taip yra pratesiamas kartų pradėtas darbas. Tiesiog aš taip pat dirbu universitetui po to, kai pradėjau dirbti universiteto radijoje. Aš pradėjau dirbti radio laidose ir tiesiu šitą darbą. Labai ačiū. Brangi Alisa, brangus Fabianai, jūsų atliekamas darbas nuostabus, komunikavimas, laisva informacija, nepriklausoma informacija daugelį universitetų Italijoje, tačiau ir kitur tas jūsų darbas yra matomas, mm, jūs jį atliekate atsakingai. Mes prisimename, kaip mm, panašų darbą atliko Antonijo Megalici. Jis mm, buvo užpultas per Strasbūro įvykius, ką galime padaryti, kad jūsų situaciją pagerintumėm. Buvo jau e, teiktas pilotinis projektas, tačiau jis nebuvo palankiai įvertintas, tad galbūt reikėtų įsiaiškinti, kaip galima struktūriškai labiau sustiprinti šį projektą bei jį sustiprinti. Kaip e, vystote savo darbą kitose šalyse. Tai yra Italijos nacionalinis projektas, tačiau jisai tapo uh, aktualiu bei uh, aktyviai atliekamu kitose šalyse. Pone Plata, aš norėčiau prisiminti savo kolegas, kurie prarado gyvybę šio pasikesinimo, šio išpolio Strasbūrė metu. Uh, Vienas buvo Lenkas, vienas Prancūzas. Mes prisiminame visus žuvusius šio e, išpolio metu. Mes e, norime, kad tie žmonės būtų kaip simboliai e, minimi, kadangi jie turėjo sąsąją su Europos parlamentu. Tai yra tragiškas įvykis visai Europai. E, Mes matėme, kad visos universiteto bei pasaulio radio, e, vis, visi radijai universitetuose bei pasaulyje e, tą įvykį nušvietė. Na, o kaip reikėtų dirbti toliau, kaip jūs galėtumėte mums padėti, na, turbūt pirmiausia reikėtų skatinti e, nacionalinės tarnybas, kurios nušviečia Europos parlamento darbą kadangi Italijoje mes jau turime galimybę šiek tiek pakeliauti, finansuoti, padengti tas e, keliones, kurios brangiai kainuoja, mes neturime viešųjų išteklių, neturime investicinių e, lėšų. Kažkiek komisija iš pradžių finansavo, tačiau tas finansavimas baigėsi. Šių radijos stočių jaunimas, darbuotojai patys savo pinigus leidžia, kai kada iš fondų gauname tam tikrų e, lėšų, kad galėtumėm savo veiklą vystyti. Taigi galima Europos e, parlamento įvairius ofisus nacionalinėse valstybėse paskatinti, kad galėtų prisidėti prie to projekto tolesnio įgyvendinimo. Mes e, dar vieną esame pateikę pilotinį projektą, kuris, kuriuo siekiame spręsti kalbinės problemas. E, jūs turbūt e, žinote, kad radijas yra fizinis darbas, tačiau vis tik tais komunikavimas, žinių skleidimas yra uh, E, kūrybinis darbas. Mes norime ir toliau tą darbą dirbti. Mes e, kalbame ne vien tik tais apie Europą, bet ir apie muziką, apie mediciną, apie mytybą, apie kiną. Mes keičiamės informaciją su kitomis valstybėmis. Aš manau, kad e, tai yra tikrai puikus Europos komunikavimo ir žiniasklaidos pavyzdys. Dėkuoju, kad atvykote kuo geriausios sėkmės. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben nur noch ganz wenig Zeit. Liko laiko tikrai labai nedaug, dabar aptarkime darbo atvarkės klausimą kitą. Tai yra dalis, kurią mes galime aptarti viešajame posėdėje. Benžamau, turite kažką pasakyti, prašau žodis jums. Ačiū, aš labai trumpai kultūros komitete norėjau paminėti, kad universitete susiklosti Katalonijoje, Ispanijos regione labai rimta situacija kadangi rektoriai e, ir dėstytojai pamiršo savo pareigą e, įrodyti, kad universitetai yra laisvės salos ir ten politinius bei ideologinius dalykus skleidžia, remia tuos studentus, kurie prie, protestuoja ir um, Mm, tokiu būdu nukenčia tūkstančiai studentų, nes negali lankyti paskaitų bei būti e, įvertinti. Daugiau kaip 800 dėstytojų e, tą situaciją Ispanijoje iškelia ir e, rodo pirštu svarbus klausimas, kurio šiandien negalėsime aptarti, todėl prašyčiau pasiūlyti kitam posėdžiui į darbo tvarkę. Tada galėtume ir išsamiau aptarti jūsų problemą. Dabar e, informacija apie trilogus. Tai yra paskutinis mūsų posėdžio darbo atvarkės klausimas, kurį turime, turėtume aptarti uždarame komiteto posėdėje, todėl turėčiau paprašyti visų, kurie nėra parlamento nariai, išeiti iš salės. Dėkoju.